norėčiau paprašyti, kad pagertume tylos minutę gausias žemės drebėjimo aukas Japonijoje. Ir, ir milijonai žmonių solidarizuojasi e, su tais, kurie prarado e, gyvenamąjį plotą. Grazie. Dėkuoju. Volevo anche comunicarvi che eh, ho intenzione di scrivere. Taip pat norėčiau pasakyti, kad ketinu parašyti laišką užsienio reikalų ir gynybos reikalų komiteto pirmininkui Japonijos parlamente ir taip pat norėčiau jiems, jam pareikšti užuojautą tokiais sunkiais Japonijai momentais. AFET biuras nusprendė, kalbant apie protokolą, kuris leidžia Ukrainai dalyvauti programuose ES, priimti šitą protokolą remiantis e, supaprastinta procedūra, 46 e, reglamento straipsnis be pakeitimų. Jeigu neturite pastabų, tai laikykime šį protokolo pasiūlymą priimtų ir dabar į rugsėjo, į mm, balandžio mėnesio plenarinį įtrauksime. Jeigu neturite pastabų, laikykime šį klausimą išspręstų. Man pasakyta buvo, kad turime kiek pakeisti balsavimų tvarką. Dėl David pranešimo, David pranešimo, dar turėtų frakcijos kai ką pakoreguoti, liberalai konkrečiai. Ir tada manau, kad jau galėsime pradėti Sivieco, balsuoti dėl Sivieco pranešimo priešdarį. Nes e, Davido, balsuoti dėl Davido, pranešė, e, dėl Davido pranešimo nepasiruošė liberalai. Taigi siūlo paimti balsavimo kartelės dar ponas Ilcas, turbūt norėjo pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Pone pirmininkė, norėčiau apibendrinti vykstantį darbą, kuris bus užbaigtas šiandieniniu balsavimu. Diskusijoms vietų laiko nenumatyta, nors yra dar aptart, aptartinų klausimų, taigi norėčiau tarti keletą žodžių prieš balsavimą. Nekartą sutikau su šešėliniais pranešėjais. Tos diskusijos buvo labai intensyvios. Daugiau nei 200 pakeitimų buvo pateikta pranešimui, tačiau, tačiau geros valios ir sunkaus darbo dėka. Pakeitimų skaičių sumažinome, nes parengėme kompromisinius pakeitimus. Bendradarbiavimo labai draugiškai su šešėliniais pranešėjais susitikimų metu. Ir daugeliu atveju šešėliniai pranešėjai buvo ats... šešėliniams pranešėjams atstovavo um, ekspertai, dėl to ir dirbti buvo lengviau. Uh, su viena išimtimi. Pone Džekau, Džekanu, kuri atstovavo EPP frakcijai pati, asmeniškai norėčiau jai padėkoti už tai, kad dalyvavo tuose susitikimuose pati. Iki vakar dienos 12 valandos dienos turėjome galutinę redakciją parengtą balsavimui, kuriame buvo kuriame siunčiame, lab, siunčiamas labai svarbus signalas Europos parlamento frakcijos vieningai pritarė e, pranešimui. Tačiau po pietų EPP frakcija atsisakė pritarti dviems kompromisiniams pakeitimams. Tie du pakeitimai yra labai svarbus ir dėl to iškreipta buvo uh, pusiausvyrą. Kaip žinote, kompromisiniai pakeitimai, jų esmė yra kažko atsisakyti, o kai galiausiai jau po pietų atsisakoma pritarti kompromisiniams pakeitimams, nėra jokių galimybių atstatyti pusiausvyrą ir peržiūrėti kitus kompromisinius pakeitimus. Taigi aš manau, kad ši situacija iš ties yra labai nesėkminga ir tai nėra įprastinė mūsų darbo kultūra, mūsų politinė kultūra Europoje. Taigi aš manau, kad iš principo buvo vykdomas šantažas. Dėl to šiandieną balsavimo metu panašu, kad e, kompromisai bus labai suskaldyti. Ir taip yra dėl to, kad EPP frakcija atsisakė pritarti kompromisiniams pakeitimams. Mes pateikėme savo argumentus, tačiau mūsų partneriai iš EPP frakcijos nesiklausė jų. Ir kai mūsų argumentus buvo neatsižvelgta, tuomet teko jėga pateikti argumentus. Taigi turėsime apsispręsti tais svarbiais klausimais jau balsavimo metu. Puiku. Nediskutuosime šiuo klausimu. Dabar žodį suteiksiu ponui Brokui, kuris pasisakys APP frakcijos vardu ir diskusijos tuo baigsis. Ponas Brokas. Vorsitzna. Ačiū pirmininkė. Suprantu, kad ponas Sivicas nelabai patenkintas dėl to, kad skiriasi nuomonės kai kuriais klausimais. kai apsisprendžiama dėl kompromisų, tačiau kai pateikiami kompromisiniai pasiūlymai, tai visiškai normalu, kad apie tai tarėsi, dėl to tarėsi politinės frakcijos. Kita vertus tai nereiškia, kad viskas automatiškai bus frakcijose patvirtinta. Čia yra normalus politinis žaidimas. Kiekvieną kartą reikia demonstruoti, kaip galima daugiau geros valios. Mes visi labai norime surasti kompromisą, tačiau vis tik tais reikėtų atsižvelgti į kompromiso taisyklės. Ir reikėtų atsižvelgti į, to, kokią, į tai, kokią valią reiškia politinės frakcijos. Mes vertiname tai, ką pasiūlė ponia Taku E, kita vertus, e, reikia laikytis to, ką nusprendžia frakcijos. Dar kartą norėjau pasakyti, e, čia pirmininkas, kad ponui Landsbergiui, kad jokios diskusijos nebuvo pri, numatytos. Dabar norėčiau suteikti žodį frakcijoms. Jeigu norite pasisakyti dėl vedimo tvarkos, tai pasakykite pagal kokį straipsnį. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau pasisakyti dėl e, informacijos, kuri buvo pateikta, nes ne viskas buvo pasakyta tiksliai ir teisingai. EPP frakcijos atsisakymas pritarti kompromisiniam pakeitimui, penktam punktui, nebuvo frakcijos sprendimas. Niekuomet frakcijoje dėl to nebalsavome ir negalime to laikyti demokratijos pergalę. Ačiū. Vabbè, andiamo a votare e adesso la democrazia si vedrà perché potrete votare. Kągi, dabar balsuokime ir pamatysime, kaip ten su ta demokratija. Diskusijų nėra, balsuojame iš karto. Pirmas, pirma dalis, 36 pakeitimas, kas už pakelkite rankas. 36, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 38, kas už, kas prieš,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 Chiusa la votazione. Balsavimas baigtas. 33 prieš, 23 už. Atmesta 42. Atsiimtas 43. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmeta. 44. Atmestas 45. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtinta. 46. Kas už? kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 47 už, prieš, susilaiko atmesta, 48 už, prieš, susilaiko at, patvirtinta, 49 už, prieš, susilaikė atmesta, 50 už, 49 norite pasitikrinti. Pradedame balsavimą dėl 49. Balsavimas baigtas. 34 ir 23 atmesta. 50 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 50, 50 pasitikriname elektroniškai. Pradedame balsavimą. Dabar santykis 30 ir 26 atmesta. 52 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 53 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 54 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 56 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Žodinis pakeitimas. 57. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 60. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 62. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 63. Už prieš susilaiko. Neaišku, pasitikrinkime elektroniškai. Dėl 63 pradedame. Baigiame. Santykis 27 ir 34 atmesta. 64 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 65. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 66. Už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 67. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 68. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 70 Ne, 69, sako pirmininkas, kadangi 68 atmestas, 69 už, prieš, susilaiko, atmestas. 70 už, kas prieš, kas susilaiko. Atrodo atmesta, bet nesu tikras, todėl pasitikriname elektroniškai dėl 70 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 38 ir 30, 31 ir 31 atmesta. 71 atmestas. Kompromisas pirmas. Kas už? Kas prieš? Patvirtintas. 74 už prieš susilaiko patvirtinta. Toliau tiesiai einame prie 80. Kas už, kas prieš, neaišku. Elektroniškai balsuojame dėl 80. Pradedame. Balsavimas baigtas. Santykis 37 ir 24 nepatvirtintas. 81 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 82 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 83 žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 88 kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta. 89 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 90 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 91 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 92 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 94 už, prieš, susilaiko. Atrodo patvirtinta, tad, bet ne, nesu tikras, tad pasitikrinkime elektroniškai dėl 94 pradedame. Balsavimas baigtas santykis 31 ir 31. Mano abejonės pagristos. 95 už, prieš. Čia irgi neaišku. Čia irgi turime pasitikrinti. Balsuojame dėl 95 pakeitimo elektroniškai. Balsavimas baigtas. 35 ir 26 patvirtinta, 97, 6 atsiprašau, patvirtintas 97, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 98, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, 99 už, prieš, susilaiko patvirtinta, šimtasis atsiimtas, šimtas pirmas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 102 už, prieš, neaišku, pasitikrinkime elektroniškai dėl 102, pradedame. Balsavimas baigtas. 39 ir 24 patvirtinti. 103 už, prieš susilaiko patvirtinta. 105. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 106. Kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Trečias kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. Toliau eikime prie 114 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Ketvirtas kompromisas. Norite, norite pasitikrinti dėl 114, prašom, elektroninis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Elektroninis balsavimas baigtas. Santykis 38 ir 24 patvirtinta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Toliau 126, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 127 už, prieš, neaišku, pasitikrinkime dėl 127 elektroniškai, pradedame. Balsavimas baigtas. Visi balsavo, bet vienu balsu nepatvirtinta 32 ir 31 santykis. 128, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 129 už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 130, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 131, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 132 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 133 už, prieš, susilaiko atmesta, 134 už, prieš, susilaiko patvirtinta, 135 už, prieš, susilaiko patvirtinta, 136 už, prieš, susilaiko patvirtinta 137 už, prieš susilaiko atmesta 138 už, prieš susilaiko patvirtinta. Penktas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. 141 už, prieš susilaiko atmesta. 142 už, prieš, susilaiko, atmesta. 143 už, prieš, susilaiko patvirtinti, 144 už, prieš, susilaiko atmesta, 145 už, prieš, susilaiko atmesta, 146 už, prieš, susilaiko. Atrodo patvirtinta 147 už, prieš susilaiko, patvirtinta 148 už, prieš susilaiko, atmesta 149 už, prieš susilaiko, atmesta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš susilaiko, patvirtinta 151, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 152 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 153 už, prieš, susilaiko atmesta. 154 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 155 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 156 už, prieš, kas susilaiko patvirtinta, 157 kas už, ne, 157 ne, kadangi 154 patvirtintas, dabar perkime prie 158. Šimta, e, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 158 59 žodinis pakeitimas ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 160 dviem dalimi. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Neaišku, pasitikrinkime dėl pirmosios dalies 160 pakeitime, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta santykių 37 ir 24, antroji dalis atsimta. Kas už, kas prieš. 162, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 164, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 165 už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Toliau 180, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 181, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 182, kas už, kas prieš, Neaišku, pasitikrinkime dėl 188. Antro, atsiprašau, pradedame. Trisdešimt du ir trisdešimt du santykis atmesta. 183 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Toliau 188, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Man atrodo, kad patvirtinta, bet galime pasitikrinti, sako pirmininkas. 188 neaišku. Bet mes turime tik dviekius, tai reikia pasitikrinti kartais. 45 ir 19 santykis. Šimtas aštuoniasdešimt devintas už, prieš, susilaiko atrodo patvirtinta. Pasitikrinkime dėl 189. Sì, quasi tutti, eccetto ecco, adesso ha votato anche l'1, 44 no, 20. 44 prieš 20 už, atmesta 11 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Pereikime prie 196. Pirmas žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dešimtas už, prieš, susilaiko atmesta. Vienuoliktas ir dvyliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Septynioliktas už, prieš, susilaiko atmesta, 18 už, prieš susilaiko patvirtinta, 19 už, prieš neaišku. Dėl 19 pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Santykis 35 ir 27 nepatvirtintas. 20 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 21 už, prieš, susilaiko. Atmesta 22 už, prieš, susilaiko. Neaišku. Dėl 22 pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Santykis 35 ir 27. Patvirtinta. 24. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 10 kompromisas, kas už, prieš, kas susilaiko patvirtinta. Toliau eikime prie 31 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, neaišku. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 31 pradedame. Dar vienas kolega balsavo. 31 sako ne, 32 sako taip, taip kad vieno balso skirtumų patvirtinta. 32 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 33 už, prieš, susilaiko atmesta, 34 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 35 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pirmas 35 e, atsiprašau, sako pirmininkas. Balsuojame. Dar keturių balsų trūksta. Balsavimas baigtas. 38 sako ne, 25 sako taip atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, šeštas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, septintas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, aštuntas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas. Dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 61 už, 1 prieš, 2 susilaikė. Sveikinu. Sveikinu. Pranešėja. Dabar galime pereiti prie David pranešimą, balsuojame dėl jo, balsavimo sąrašas mus ką tik tais pasiekė. Toms frakcijoms, kurios dar neturėjo balsavimo sąrašo, dabar galime eiti, stumtis į priekį su balsavimu. Ponas Vygenin prašo pasisakyti, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, dėl darbo tvarkos. Socialistų frakcijos vardu <clears throat> norėčiau paprašyti, kad ateityje kai vyksta dienos posėdžiai AFETO komitete, kad nepradėtumėme nuo balsavimų, nes, kaip matėte, kilo problemų. Paskutinę minutę neturėjome laiko aptarti pranešimo tinkamai dėl rytų e, partnerystės. Kai kurios frakcijos negavo pakeitimų balsavimo sąrašų dėl pietų partnerystės, taigi prašyčiau kitą kartą balsuoti po pietų. E, ne iš ryto. Kitas klausimas. Mes, mes pasitarėme ir manome, kad gal būtų gerai atidėti balsavimą plenarinėje sesijoje iš, iš Briuselio sesijos į Strasbūro sesiją, perkelti balsavimą tam, kad socialdemokratai užsienio reikalų komitete suformuotų savo nuomonę, kad būtų suteikta mums daugiau laiko diskusijoms dėl šio pranešimo. Dėkoju. Ehm, Dėkoju. Dėl antrosios jūsų minties pirmininkų sueigoje yra nusprendžiama dėl sesijų darbo atvarkės, o dėl pirmosios jūsų minties, aišku, galėjome balsuoti ir po pietų. Tačiau atvyksta ministrai šiandieną ir reikia derintis ir prie jų, taigi bandėme viską pragmatiškai, funkcionaliai suorganizuoti. Nors, aišku, galima į tai atsižvelgti, kai kyla sunkumų, pavieniais atvejais galima atidėti balsavimą. 30 e, sekundžių e, jums tik tai suteikiu. Aš pritariu idėjai atidėti balsavimą į Strasbūro sesiją, nes pirmininkai galėtų geriau susitarti dėl kompromiso, jeigu ponas Davydas pritarė. E, siūlyčiau atidėti balsavimą ne, kit, ne į Strasbūro sesiją, nebalsuoti kitą savaitę. Pirmasis kompromisas dėl David pranešimo, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Periname prie 56, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 59, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 60, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 61 atsimtas, 62 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 63. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 64. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 65. Dėl 64 man atrodo aišku, ar ne? Na, na tikriname tuomet. 64 pakeitimas. Balsuojame elektroniškai. balsuojame dėl 64 kortelėmis. Trys nariai dar nebalsavo, dabar jau balsavimą baigiame. 36 už, 26 prieš priimta. 65 kas už. Kas prieš? Susilaikė, priimta. 66 dvi dalys, pirmoji dalis kas už. Kas prieš? Susilaikė, priimta. Antroji dalis atsimta. 68 kas už. Kas prieš? susilaikę, priimta. 69. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 70. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 71. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 72. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 73. Kas už? 72 tikriname. Na kągi, tikriname 72 pakeitimą, prašau. Trys kolegos dar nebalsavo, bet vis tiek baigiu balsavimą. 32 balsavo už, 29 balsavo prieš. Primta. 73. Kas už? Kas prieš? susilaikė, priimta. 74 už, prieš, susilaikė, atmesta. 75 už. 75. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. 76 už. Prieš. Susilaikė, priimta. 77 už. Prieš. Susilaikė, priimtas 78 už, prieš, susilaikė, atmesta, 79 atsimtas, 80 už, prieš, susilaikė, priimta, 81 už, prieš, susilaikė, priimta, 82 už, prieš, susilaikė, priimta, 83 už, prieš, susilaikė, priimta 84 atsiimtas, 5 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 86 už, prieš, susilaikė, atmesta 87 už, prieš, susilaikė, priimta 88 už, prieš, susilaikė, atmesta 89 už, prieš, susilaikė, priimta 90 už, prieš, susilaikę, priimta. 91 už, prieš, susilaikę, priimta. 92 už, prieš, susilaikę, priimta. 93 už, prieš, susilaikę, priimta. 94 už, e, žodinis pakeitimas, pan, ponos Arijus Volski. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Primta. 95. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 96. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Antrasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Dabar periname prie šimtas, šimtojo pakeitimo. Gomeš žodinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 101 atsiimtas, 102 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 103 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta, 104 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 105 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 106. Žodinis pakeitimas, pranešėjo kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 107 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 108 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 109 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 110 už, prieš, susilaikę. Man atrodo, kad priimta, bet, e, na, gal pasitikrinkime. 110 pakeitimas, prašau. Vis dar trys kolegos nebalsuoja. Bet balsavimą baigiu. 33 už, 28 prieš. Priimta. 111 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta 112 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. Dabar periname prie 100. 113 už prieš susilaikę atmesta, 114 už. 114. Kažkas nori pasisakyti? Ponas Deividas, prašau. Norėčiau paprašyti kolegų pritarti žodiniam pakeitimui. Dėl šio pakeitimo, dėl kurio balsuojame, jo tekstas būtų toks. Susirūpinę dėl status quo ir euro viduržėmio jūros regiono laisvos priekybos sukūrimo, siekia dėrybų ir siekia dėrybų. Ir priduriami žodžiai, kai tenkinami reikalavimai giliai išsamei laisvos priekybos erdvai sukurti. Taigi pridurė, pridedami žodžiai when requirements are met, kai yra tenkinami reikalavimai. Va bene, non, eh, non ci sono obiezioni, quindi possiamo... Pirmininkas, jeigu niekas neprieštarauja, balsuojame dėl to dėl to, tų papildomų žodžių, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Periname prie, prie 115, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 116 už, prieš, susilaikę priimta. 117 už, prieš, susilaikę priimta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 122 už. Prieš. Susilaikę, priimta. Ketvirtasis kompromisas. Už. Prieš. Susilaikę, priimta. 128, kas už. Kas prieš? Susilaikę, atmesta. Penktasis kompromisas. Už. Prieš. Susilaikę, priimta. 134, už. Prieš susilaikė priimta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 137 už, prieš, susilaikė atmesta. 137 rezultatas neiškus, balsuojame elektroniškai. 137 pakeitimas, prašau. Baigiu elektroninį balsavimą. 35 prieš 29 už atmesta. 140 už prieš susilaikę priimta. 141 už prieš susilaikę priimta. 142 kas už prieš susilaikę priimta. 143 už prieš susilaikę priimta. 144 už prieš susilaikę, priimta. 145 už, prieš, susilaikę, priimta. 146 už, prieš, susilaikę, priimta. 147 už, prieš, susilaikę, priimta. 148 už, prieš, susilaikę, atmesta 149 už, prieš, susilaikę, priimta 150, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta 151 už, prieš, susilaikė, priimta 152 už, prieš, susilaikė, priimta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 155, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 159 už, prieš, susilaikę, atmesta. 160 už, prieš, susilaikę, priimta. Devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 165 už, prieš, susilaikę, atmesta. 166 už, prieš, susilaikę, atmesta. 167 atsimtas, 168 už, prieš, susilaikę, priimta. 169 už, prieš, susilaikę, priimta. 170 atsimtas, 171 už, prieš, susilaikę, atmesta. 172 už, prieš, susilaikę, atmesta. 173 už, prieš, susilaikę, atmesta. 174 kas už, Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 175. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Dešimtasis kompromisas. Kas už? Ačiū, kas prieš susilaikė priimta. 178, kas už. Ne, dar yra vienuoliktasis kompromisas, kas už jį. Prašau, pakelt rankas. Ačiū, kas prieš susilaikė priimta. 1 181, kas už. Kas prieš, susilaikė, priimta. 182, kas už. Kas prieš, susilaikė, priimta. 12 kompromisas, kas už. Kas prieš, susilaikė, priimta. 13 kompromisas, kas už. Kas prieš, susilaikė, priimta. 19 kas už. Kas prieš, susilaikė, priimta. 20 Žodinis Sariu Švolskiai pakeitimas, kas už. Kas prieš, susilaikę, priimta. Keturioliktasis kompromisas, kas už. Kas prieš, susilaikę, priimta. Dvidešimt ketvirtasis už. Prieš, susilaikę, priimta. Dvidešimt penktasis už. Prieš, susilaikę, priimta. Dvidešimt šeštasis už. Prieš, susilaikę, atmesta. 27 už, prieš, susilaikę, priimta. 28 už, prieš, susilaikę, priimta. 29 už, prieš, susilaikę, atmesta. 30 už, prieš, susilaikę, priimta. 31 už, prieš, susilaikę, atmesta. 32 už, prieš, susilaikę, priimta. 33 už, prieš, susilaikę, priimta 34 už, prieš, susilaikę, priimta 35 už, prieš, susilaikę, priimta 15 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar periname prie 39 pakeitimų. Yra žodinis pakeitimas, kurį siūlo pranešėjas, kas už. Ačiū, kas prieš, susilaikę, priimta. 40 už, prieš susilaikę atmesta. 41 už tikriname. 40. Tikriname dėl 40 pakeitimo, prašau. Balsavimą baigėme, nors trūksta dviejų dar kolegų balsų. 35 už, 28 prieš, priimta. 41 už, prieš, susilaikę, priimta, 42 už, prieš, susilaikę, atmesta 43 už, prieš, susilaikę, priimta 44 už, prieš, susilaikę, priimta 45 už, prieš, susilaikę, priimta 46 už, prieš, susilaikę, priimta 47 už, prieš, susilaikę, priimta 48 už, prieš, susilaikę, priimta 49 už, prieš, susilaikę, priimta 50 už, prieš, susilaikę, atmesta 51 už, prieš, susilaikę, man atrodo, kad priimta. 52 už prieš, susilaikę, priimta 53. 13 kompromisas patvirtintas, taigi periname tada prie žodinio pakeitimo. O A pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Pirmasis - už, prieš, susilaikę priimta. 16 kompromisas. Kas už? Dar prieš balsuodami dėl 16 kompromiso išklausykime pranešėjo. Norėčiau, kad atsižvelgtumėte, jog rezoliucijos tekste yra redakcinių klaidų. Vietoj, turi būti 11 kovo vietoj 10 kovo. Ačiū. Atsižvelgiame į tai, į tą detalę. Ir dabar balsuojame dėl 16 kompromiso. Prašau, kas už. Kas prieš? susilaikė, priimta. Trečiasis už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis, penktasis ir šeštasis. Gal galime balsuoti dėl jų visų? Puiku. 4, 5, 6 už, prieš, susilaikė, priimta. Septintasis atsimtas, aštuntasis atkrenta, ne 16 kompromisas patvirtintas, 9 už. Prieš susilaikę priimta. Dabar elektroniniu būdu balsuojame dėl viso pranešimo, kurį parengė ponas David. Prašau. Kągi, balsavimas baigiamas, nors du kolegos nebalsavo, 58 už, vienas prieš, du susilaikė. Sveikiname pranešėją, poną David. E, pasiekus puikaus rezultato. Kitas darbo atvarkės punktas yra klausimai. Pone Neits nori pasakyti. Pone pirmininkė, kolegos. Liberalų frakcijos vardu aš norėčiau pirmiausia pasveikinti kolegą, pranešėją pana Davidą, parengus pranešimą, kuriam pritarėme. Tačiau taip pat norėčiau pasakyti, kad e, būtumėme, pritartumėme balsavimo atidėjimui į Strasbūro sesiją, tam, kad būtų galima pakoreguoti pozicijas ir ko galima greičiau paspartinti įvykius. Tačiau tai nereiškia, kad nepritarėme pranešimui, mes tikrai balsavome už jį. Dėkoju. Da bene, prendiamo atto della sua richiesta. Gerai, atsižvelgsime į jūsų prašymą, sako pirmininkas. Pone Svait, jūs taip pat norite pasakyti? Taip pat, tuo pačiu klausimu. Aš buvau šešėlinis pranešėjas e, dėl Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos pranešimo ir man atrodo, kad tekstą, jeigu tekstą paliksime tokį, koks jis yra, tuomet mus gali apkaltinti, kad jis jau nėra aktualus. Aš nežinau, atidėsime balsavimą ar ne, apsispręs pačios frakcijos, tačiau norėčiau kreiptis į komitetą ir pasakyti, kad gal reiktų peržiūrėti kompromisinius pakeitimus plenariniam posėdžiui tam, kad pranešimas būtų atnaujintas ir taptų aktualus. Ir prašau jūsų bendradarbiavimo šio klausimu. Va bene, senz'altro. Eh, a questo punto. Puiku, supratau, sako kunigas. Na, vis absoliučiai punktualus ministras jau įsitaisė savo vietoje. Norėčiau kolegos Eskur mane pavaduoti. Ponas ministrė, sveikinu Jūs. Sveiki atvykę. Ir užleidžiu vietą kolegai, jis pirmininkaus. Okay. The, the beautiful, the beautiful Good luck. We are a bit. you know, the, the whole thing is about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 to open the debate. Javits? Hmm? Javits? Oh, uh, this is... No, no, no. no. Yeah, this is... Rio a poco. A poco. Questo è... Adesso. Eh, Okay, start, because, uh, already... Kągi, pradėkime darbą, vėluojame 20 minučių jau. Turime užbaigti darbo atvarkę šiandieną laiku. Na, o dabar norėčiau pasveikinti atvykusi mūsų komitetą, pona Vasko Naumovski, kuris yra buvusios Jugoslavo, Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ministro pirmininko pavaduotojas Europos reikalams. Prašau. Sveiki atvykę. Ir taip pat norėčiau pasveikinti poną Šaci Markakis, kuris yra delegacijos santykiams su šia valstybe pirmininkas. Jis atvyko į mūsų klausimus, mūsų diskusijas. Sveikinu ir kitus delegacijos narius. Manau, kad yra pats tinkamiausias laikas aptarti padėčiai jūsų valstybėje ir jūsų kaip šalies kandidatės padėtį. Kaip žinote, vėliau aptarsime šalies pažangos ataskaitą, diskusijos tęsis. Aš viliuosi, kad po tų diskusijų geriau visi suvoksime, kokia yra situacija ir galėsime eiti tolin. Taigi, šia, su šia mintimi ir norėčiau pakviesti e, pradėti diskusijas. E, kviečiu Jūs e, įžanginiam žodžiui. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Man, mums visiems yra puikia galimybė šiandieną kreiptis į Jūs, užsienio reikalų komitete, ir aptarti pastaruosius įvykius Makedonijoje, įvykusius dešimtaisiais metais ir taip pat rezoliucijos projektą dėl pažangos ataskaitos, kurią, kurį pranešė ponas Taleris. Norėčiau padėkoti, norėtumėme padėkoti ponui Taleriui už jo pranešimą ir indėlį į dar, dar, į Europinę darbo tvarkę, į mūsų Europinės, šalies Europinę integraciją. Tikimės artimo bendradarbiavimo su ponu Taleriu ir ateityje. Norėčiau paminėti pastarosius įvykius mūsų valstybėje norėčiau pasakyti, kad labai vertiname dialogą su Europos parlamentu, su parlamentarais. Kai kurie parlamentarai lankėsi mūsų valstybėje ir prisidėjo prie samoningumo didinimo ir Europinės darbo atvarkės skatinimo. Tai yra puikia galimybė mums atvirai ir konstruktyviai aptarti tuos klausimus, kurie yra abipusiškai įdomus ir išklausyti parlamento, parlamentarų nuomonės, kurios mums yra labai svarbios kurios yra labai atidžiai visuomet apsvarstamos e, Makedonijos vyriausybės. 2011 metai pažymi 20-ąją 20, 20 metinę e, po to, kai Makedonija tapo nepriklausoma valstybė, vienintelė, kuri taikiai gavo nepriklausomybę nuo federacijos, per pastarosius 20 metų Makedonija įrodė esanti patikima partnerė ir tikra ES sąjungininkė. Makedonija visuomet buvo kartu su ES ar tai buvo 10-mečio Balkanų krizė, ar 99 metų krizė, ar kiti užsienio politikos klausimai buvo sprendžiami. Mūsų valstybė visuomet laikėsi tokios pačios pozicijos kaip ES. Neišvengėme jokių institucinių e, plėtros etapų, pasirašėme su ES, pasirašėme asociacijos sutartį 2001 metais, po to Gavome šalies kandidatės statusą 2005 metais ir gavome rekomendacijas iš Europos komisijos pradėti dėrybas 2009 metais ir 2010 metais dėrybos vyko. Makedonija šiandieną susiduria su labai svarbiu momentu, nes atsirado galimybė dėrėtis dėl visapusiškos narystės Europos Sąjungoje ir mums tenkanti atsakomybė pasinaudoti šią istorinę galimybę yra labai svarbi politiniai veikėjai valstybėje tai suvokia, tačiau suprantame, kad tai yra atsakomybė ir Europos Sąjungai. Balkanų regionas nėra nei Afrikos, nei Azijos dalis. Balkanų regionas yra Europos dalis. Ir mes manome, kad ES turėtų irgi suvaidinti vaidmenį, prisimti atsakomybę ir skatinti europinę regiono integraciją. Makedonijos Respublikos vyriausybė labai daug e, reikšmės skiria europiniai mūsų valstybės integracijai. Tai buvo strateginis tikslas, kurio siekė vis, visos vyriausybės nuo nepriklausomybės paskelbimo. Tai yra tas tikslas, kuriam pritarė piliečiai, politinis elitas, nevyriausybinės organizacijos, žiniasklaida ir visi kiti veikėjai visuomenėje. Manau, kad dauguma parlamentarų mano, kad Europos integracijos procesų testinumas yra labai svarbu mūsų valstybė ir kitoms regiono šalims. ES daug investavo į regioną ir politinę prasme, ir finansinę prasme, ir mes negalime leisti savo naujų pavojų rizikos individualių blokadų. ES turėtų aktyviai pasinaudoti priemonėmis ir mechanizmais tam, kad valstybės toliau siektų narystės ir kad vykdytų reikiamas reformas. Bet koks procesų atidėjimas turės nuvilinčio nuviliančios įtakos, ypatingai tarp jaunų žmonių, kurios nori, kad mūsų valstybėje būtų integruota Europos Sąjunga, suvokia, kiek daug galimybių atsiveria atskleisti savo kūrybiniams verslininkystės įgūdžiams. Aišku, kiekviena šalis kandidatė yra vertina pagal savo nuopelnus, kaip ir potenciali šalis kandidatė. Mes matėme, kad trūko politinio entuzijazmo ES, ES diskusijose dėl plėtros ir dvišaliai santykiai įsikišo į tą plėtros vykdymo darbo tvarkę ir ES plėtros procesas sustojo. Taigi reikia išspręsti tuos neišspręstus klausimus, ar tai būtų dėl, klausimai dėl istorijos ar geografijos ir paskatinti sutaikinimo e, procesą atspindinčią europinę dvasę. Viena sėkmingesnių ES politikų plėtros e, politika yra remiama milijonų Europos piliečių. ES narystės perspektyva yra pats veiksmingiausias mobilizuojantis faktorius vykdant politinės ekonominės reformas Balkanų regione, kaip ir buvo centrinėje rytų Europoje praeityje. Tai yra labai svarbu regiono stabilumui ir taip pat mūsų šalies ir šalių ateičiai. ES narystės perspektyvos turi būti matomos ir pasiekiamos. Aišku, tam reikia testinių reformų ir darbų, kurios turi atlikti ir Balkanų valstybės, ir ES. Vengrija, pirmininkaujanti valstybė ir būsima pirmininkaujanti Lenkija ketina atnaujinti, atgaivinti plėtros procesą ES ir paskatinti stojimo procesą Balkanų regionuose. Makeda, Makedonijai žingsnis į priekį būtų pradėti dėrybos, dėrybas ir tai yra labai svarbus etapas, kalbant apie europinę integraciją. Mes labai daug dirbome tam, kad nusipelnytumėme, kad būtų pradėtos dėrybos, tenkinome uh, keliamus kriterijus ir tą, e, kas dviejus metus iš eilės pripažino Europos komisija, buvo pateiktos dvi rekomendacijos dėl to, kad stojimo dėrybas būtų galima pradėti su Makedonija. Visgi e, užstrigome kelyje dėl neišspręstų dvišalių ginčių, ginčių e, kuriuos, kurie kilo su viena iš ES valstybių narių. Mes norime priimti abipusiškai, abipusiškai priimtiną sprendimą globojant jungtinėms tautoms ir to, norime tą padaryti nedelsant. Šis ginčas nuodija mūsų nacionalinius prioritetus, strateginius prioritetus, dėl to esame pasirengę įveikti tuos sunkumus darybose padedant jungtinėms tautoms. Ir taip pat su draugais Graikijoje bandome surasti testinį sprendimą, kas būtų naudinga abiejų valstybių žmonėms. Tokį sprendimą, kuris nekeltų pavojaus uh, nei vienos tautos orumui. Europinė integracija yra labai svarbi jėga mūsų daugia etinėje visuomenėje. Tai yra svarbus politinis paskatinimas spręsti šį ginčą ir toliau tęsti Europinės integracijos procesą. Prašome jūsų pagalbos išlaikyti tą entuzijazmą, kuris egzistuoja mūsų valstybėje kad toliau vyktų reformos. Neprašome jokių tai privilegijų, neprašome skubinti proceso, norime tiesiog, kad būtų galima mums žengti link ES. Tai užtikrintų pozityvų pasitikėjimo klimatą Makedonijos visuomenėje ir leistų išspręsti dvišalius ginčius, ieškant tvaraus sprendimo, kuris būtų priimtinas abiems tautoms, abiems valstybėms, tai būtų ir e, regiono, ir ES naudai prašome paramos iš Graikijos kaip, vienos, kaip seniausios regiono ES valstybės narės. E, prašome e, jos pagalbos per salonikų darbo atvarkę, taip pat per kitus priemonės ir tikimės, kad ši ES valstybė narė elgsis atsakingai ir mobilizuos savo potencialą ir at, atnaujins regiono europinės integracijos procesus, regiono, kuriai, pri, kuriam priklauso. Makedonijos e, pozityvus pavyzdys, kokią įtaką ji gali turėti regione, reiškia, kad yra ryštingos europinės, e, e, ryštingi europiniai orientyrai ir tai leido mums įgyvendinti e, reformą. Stabilizavimo asociacijos sutartis, kuri buvo pasirašytas ES, jau įgyvendinama 8, 8, 8 metus. Taip pat buvo sukurtas priekybos liberalizavimo susitarimas Makedonija dabar yra svarbi saugumo tiekėja, dalyvauja tarptautinėse krizių valdymo misijose. 2011 metais taip pat buvo e, Makedonijai daug svarbių jubiliejų. Taip pat 15 metų minėjome santykių plėtojimo istorijoje su ES. Ir 2011 metai galėtų būti dar reikšmingesni, jeigu bus pradėtos stojimo dėrybos su Makedonija. Gerbiami parlamentarai, norėčiau paminėti keletą klausimų. E, pranešėjas savo pranešime dėl pažangos ataskaitos teikia labai vertingas rekomendacijas, į kurias bus atitinkamai atsižvelgta vyriausybės ir kitų atitinkamų institucijų. Ir spauda jau yra labai susidomėjusi tomis diskusijomis ir taip pat ir plačioji visuomenė. Yra keletas klausimų, kuriuos, į kuriuos norėtumėme atkreipti jūsų dėmesį. Vienas, žinoma, yra padėtis su žiniasklaida, situacija su žiniasklaida Makedonijoje. Reikia pripažinti, kad atsiranda vis daugiau žiniasklaidos priemonių, taip pat yra privačios ir ir viešo žiniasklaidos e, bendrovių. Taigi labai svarbu parengti taisyklės dėl žiniasklaidos rinkos reguliavimo. Žurnalistai dirba laisvai, be įbauginimų ir interferencijos. Ir aišku, žiniasklaidos priemonės negali tapti neskaidrių verslo įmonių priedanga. Uh, Svarbu, kad būtų užtikrinami darbo aukšti standartai ir kad jie atsispirtų politiniai įtakai. Taigi įstatymo projekte kalbama apie žiniasklaidos nuosavybę, skaidrę nuosavybę, tai labai svarbus klausimas mūsų vyriausybei. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į pažangą, kuri buvo pasiekta teisingumo srityje. Buvo priimta nemažai įstatymų pastaraisiais mėnesiais, kurių tikslas užtikrinti profesionalumą ir nepriklausomumą. E, ir vyriausybė yra pasiryžusi toliau modernizuoti teisinį pagrindą, siekdama veiksmingai gyveninti priimtus teisės aktus. Dėl e, viešo, viešo administravimo reformos vyriausybė jau patvirtino naują strategiją, kuria, kurioje kalbama apie gebėjimų kūrimą, įgūdžių kūrimą, samdymo politiką. Taip pat sukūrėme jungtinį pakomitetį kartu su Europos komisija kuriame būtent yra aptariami šie klausimai ir yra teikiamos rekomendacijos. Taip pat pasiekta pažangos, kuriant veiks, veikiančią rinkos ekonomiką, yra bendrai sutariama dėl ekonominės politikos esminių e, pagrindų, dėl infliacijos ir fiskalinės politikos. Netgi finansinės krizės metu sugebėjome pasiekti neblogų rezultatų. Taigi perspektyvų turime neblogų, kad ekonominis augimas didės 2011 metais Ir, aišku, suvokėme, kad dar daug ką reiks padaryti. Makedonijos vyriausybė įrodė, kad krizės metu mes e, sugebame judėti pirmin. Parlamentarai, Šiandieną atvykome tam, kad pasikeistumėme e, nuomonėmis apie Makedonijos europinę integraciją. Jūs e, tikriausiai suvokėte, kaip mes vertiname dialogą su Europos parlamentu. Taip pat atvykome prašydami paramos tolesniems etapams kelyje į ES, pradedant e, stojimo dėrybas. Visuomenė Makedonijoje visuomet vertino Europos parlamentą kaip svarbiu teisingumo, laisvės ir vilties simboliu. Ir šiandieną laukia jūsų stiprios paramos kai Europos komisija pateikė pasiūlymą pradėti dėrybas dėl visapusiškos narystės Europos Sąjungoje. Mes nu, nu, įveikėme nemenką kelią ir mes tikimės, kad ateityje Europos parlamentas taps vienu rimčiausių Makedonijos Europinės integracijos rėmėjų. Dėkoju išdėmesį ir mielai atsakysiu į klausimus. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Dabar pono Šacimarkakis paprašysiu pasisakyti. Tris minutės, jeigu galima. Ačiū pirmininkė. Aš laimingas galėdamas <clears throat> susitikti su ministro Trinko pavaduotoju. Su juo dažnai mes susitinkame Briuselėje ir jis mums dažnai atveria savo daris Skopijoje. Mūsų bendradarbiavimas tikrai glaudus, mūsų jungtinė delegacija su iš Sombra, su draugais iš Sobranio tikrai m, mm, puikiai sutarėme. Ir tikrai, kiek kartų be, bevyktumėm pas juos, tikrai durys visos buvo atviros, kokios problemos bekiltų, jos būdavo atvirai sprendžiamos. Taigi, sveikinu, ministro pirmko pavaduotojo. Čia jūs teisingai sakote, kad jūsų šalies ekonominis vystimasis tikrai yra pavyzdinis Balkanų regione, nepaisant finansinės ekonominės krizės, kuri taip E, smarkiai sukretė jūsų visus kaimynus. Nepaisant visų sunkių ekonominių sąlygų, jums vis tiek pavyko atsikratyti tų krizės pančių ir eiti į priekį. Ir jūs tikrai galite rodyti pavyzdį visam regionui. Taip, suprantame, kad yra konfliktų šalyje, tarp etninių bendruomenių, ypač turiu galvoje albanų e, mažumą. Ir tai tik kelia, kelia tam tikro nerimo, nes, kaip jūs ką tik ir sakėte, šiandien mes minime būtent dešimtąją e, sukakti Ohrid sustarimo. Taigi mes Norime patikinti, kad parlamentas tikrai jūs remia. Ir taip po visų po sustikimų aš tikrai galiu pasakyti, kad ir komisija, ir taryba taip pat dalyvaus minėjime, nes šitas susitarimas, kurio dabar 10-ąją sukaktį minėsime, tikrai vertas paminėti. Tačiau norėčiau keletą dalykų vis tik tai paminėti, kuri iš tų, kas mūsų sukretė per mūsų paskutinius sutikimus. Pirmas dalykas - tai kaip buvo elgiamasi su Herman Fuere, Europos atstovų ambasadoriu. Prieš keletą mėnesių jis išvyko išėjo į pensiją, bet jo išvykimas niekaip nebuvo paminėtas, nebuvo atšvestas. Vis tik jis buvo labai svarbus integracijai jūsų šalies asmuo. E, jūsų vyriausybės nariai tikrai nederamai su ją elgėsi. Aš noriu pasveikinti jūs su tuo, kaip jūs elgėtės, ką jūs pasiekėt. Jūs spaudoje, aišku. Ai, kitas dalykas yra spaudos laisvė su šalyje ir trečias dalykas um, iš ankstiniai rinkimai kurie artėja šalyje. Mes, aišku, džiaugiamės, kad jie vyks, bet nežinome, ka, koks jų rezultatas bus, nes politinis dialogas dabar labai intensyvus vyksta, iš tas dialogas yra daugiau konfrontacija, ginčiai ir tai yra blogas ženklas. Mes žinome, jog. Na, jūs mus pakvietė dalyvauti, stebėti e, rinkimus savo šalyje ir aš dėl to bent jau džiaugiuosi. Ponas Zolanteler, pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Namestnik premjera Makedonija. Dėkoju šią galimybę, ponia ministro pirmininko pavaduotojų. Labai džiaugiuosi, kad atvykote į Europos parlamentą, kad vyksta reguliarus bendravimas, dialogas su jūsų valstybė. Makedonija nėra pakankamai gerai atstovaujama Europos parlamente ir apskritai Europos Sąjungoje. Norėčiau padėkoti už jūsų bendradarbiavimą, konstruktyvų bendradarbiavimą. Ir norėčiau pažymėti, kad mūsų tikslas yra tas pats būtent, kad Makedonija taptų Europos e, Sąjungos narė, kuo galima greičiau. Tačiau yra ir mano kolegų e, didelės daugumos nuomonė, kuri yra svarbi. Iš pirmojo rezoliucijos projekto apie Makedoniją jau ta nuomonė atsispindi. Parlamentas, e, visos politinės frakcijos akcentuoja, kad reikalinga pradėti stojimo dėrybas su Makedonija. Ir aš manau, kad tas signalas yra labai svarbus ir to neturime pamiršti. Tačiau bendrai kalbant, kuomet diskusijose dėl rezoliucijos atsispindėjo labai platus konsensusas per visą politinį spektrą ir panašu, tas, kad tas konsensusas bus išsakytas iš šiandienos e, diskusijose, aptariant pakeitimus, kurie numatyti rezoliucijos pirminiam projektui. Ką aš norėčiau pabrėžti? Pirmiausia tai, kad e, dauguma tų, kurie stebi santykius tarp Briuselio ir, ir Makedonijos ir tarp Vašingtono ir Makedonijos, visi mato, kad egzistuoja didžiulis konsensusas. Viena vertus, matome, kad Makedonija daug ko pasiekė, ne tik pastaraisiais metais, bet apskritai per tą 20-metį, nepriklausomybės 20-metį ir taip pat yra labai specifinių problemų. E, Kila klausimas, ar pakankamai greitas ir pozityvus yra tas vystimasis. Na ir pirmiausia, norėčiau paminėti politinį dialogą, apie tai jūs pats užsiminėte. Antras dalykas - tarp etniniai santykiai Makedonijoje. Taip pat yra žiniasklaidos nepriklausomumo problema ir teisingumo sistemos klausimai. Taip pat reikalinga, kad būtų kuo gali, parengtas kuo galima tikslesnis ES ir NATO integracijos planas. Mes ES ir ypatingai parlamente norėtumėme aiškaus vyriausybės plano. Parlamento patvirtinto plano dėl to, kaip sieksite tos integracijos. Na ir mes tuomet galėtumėme jam pritarti. Norėčiau taip pat paaiškinimų dėl to, koks dabar vyksta politinis dialogas jūsų valstybėje, kas e, planuojama ateičiai E, ateinantiems keliams mėnesiams. Taip pat reikia daugiau duomenų apie žiniasklaidos ir teismų nepriklausomumą, taip pat kaip jūs ketinate pažymėti dešimtąjį Ohrido sustarimo jubiliejų ir norėčiau sužinoti, ką jūs e, mums e, pasakysite apie konkrečius planus, kaip būtų galima išvengti to sąstingio, dėl kurio vengiamos pradėti stojimo dėrybos norėčiau sužinoti, ir, koks yra bylos e, prieš Graikiją kaiminę e, bylos statusas e, Hagos tribuno, tribunole, kokia yra procedūra ir ko tik, galime tikėti šiais metais. Pirmininkas, viena minutė bus, pusantros atsiprašau minutės bus skiriama kiekvienam kalbėtojui, mažinu laiką. Pone Janaku paprašė žodžio. Prašau, pone Janaku. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον αναπληρωτή. Ačiū ponia pirmininkė. Dėkoju ministro pirmininko pavaduotojai, Europos reikalų ministrui už e, įžanginį žodį. Manau, kad jūsų pastabos įkvepia viltį, kalbant apie ateities perspektyvas. Aš manau, kad normalu kad dėrybų pradžioje valstybės gali turėti tam tikrų prieštaravimų. Turėjome Slovenijos ir Kroatijos problemų. Tačiau vilties dėl ateities yra. Yra jungtinių tautų pasiūlymas. Ponas Bankimūn, lankydamasis EPP susitikime, pristatė tą pasiūlymą, graikiai jam pritarė, o jūs ne jokia Graikijos vyriausybė nepritars dėrybų pradžiai, kol nebus priimta rezoliucija dėl pavadinimo problemos. Ir dabar atsakomybė tenka jums, nes mūsų pozicija yra aiški. Reikia tokio suvestinio pavadinimo ir tai būtų praktinis sprendimas ir aišku reikia kuo galima greičiau e, sulaukti jūsų vyriausybės reakcijos. Dėkoju, ponia Kopa. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti ministrui už tai, kad atvyko šiandieną. Man panašu, kad jis šiandieną mums pateikė detaliai pristatė situaciją valstybėje, tačiau norėčiau pasakyti, kad yra tendencijų, kurios nėra nukreiptos teisinga linkme. Bet kokios kritinės pastabos prieš vyriausybę yra užgneužiamos. Iki tokio lygio, kai dialogas faktiškai jau yra sustojęs. Ir dabar matome, kad e, ketinama su, su, sušaukti ankstinius, e, iš, ankstyvus, e, iš ankstinius rinkimus. Ir tai yra šiokia tokia viltis, kad pareigūnų išsipu, išpoliai prieš ambasadorius, prieš pana Ferį tuos, kurie susisiekė su ponu Taleriu, pranešėju, tai sukuria labai negatyvę aplinką. Yra teigiama, kad Graikija atsakinga už tą susiklošysią situaciją. Aš manau, kad Graikija puikiai prisimė savo atsakomybę. Ministras pirmininkas ėmėsi, sėkmi, ėmėsi kelių iniciatyvų per dvišalius santykius ir bandė pasiekti sprendimo. Ir būtų labai gerai, jeigu jūsų premjeras pats imtųsi iniciatyvos ir išspręstų šią problemą, parodytų, pademonstruotų, kad domisi sprendimu, kad nori siekti sprendimo ir rimtai kalba apie šalies europinės perspektyvas. Pirmininkas, ačiū, ponas Kovačia. Благодаря, господин председател. Добър ден, господин вице-премьер. Ačiū pirmininkė, labadiena, ponas ministro pirmininko padėjėjau. Sveikinus atvykus į mūsų komitetą, noriu patikinti, kad mes visi, bent jau didžioji mūsų dauguma, tikrai siekiame jūsų šalies greito ir, ir, ir sėkmingo integravimos į, į Europos Sąjungą. Ir be abejonės norime, kad Makedonijos piliečiai jausus taip pat pilnaverčiai Europos Sąjungos nariai. Ponas pirmininkė, vis tik Panas Pininkas vis tik nusakė, kad kelias jūsų dar yra ilgas ir reikia daug reformų, vidaus reformų, politinių reformų prieš rinkimus ir taip pat pagerinti sutarimą tarp mm, etninių bendruomenių ir pagerinti jų padėtį ir vienodai jas traktuoti. Deja, pastaruoju metu matome, kad Makedonijos gyventojai, kurie, tarkime, skelbėsi esą Bulgarijos kilės, yra tiesiogiai arba netiesiogiai e, diskriminuojami tiek darbo vietose, tiek šiaip viešoje erdvėje. Ponas vice premjere, visa tai turi būti, vis praeities dalykus reikia palikti praeičiai ir negalima praeities dalykais remiantis e, bloginti kaiminystės santykių. Turiu konkretų santykių. Visų pirma, noriu pasveikinti jūsų siekį pageidavimą e, išviešinti vardus visų UDBA slaptųjų agentų e, pavardas. Kaip jums sekasi tai padaryti? Ar jūs esate gavę iš Serbijos jau archyvus, kurie saugomi Belgrade? Ir tuo pačiu dar norėčiau jūsų paprašyti na, toliau tęsti jūsų pradėtus darbus, pagerinti geros kaiminės santykius su kitoms kaiminėmis valstybėmis, ypač su Bulgarija bei Graikija, tuo pačiu gerbent jų istoriją ir e, užkantant kelią visoms manipulacijoms ir piknaudžiavimu e, istoriniais įvykiais. Ačiū Jums, tikimės, kad e, tos ribos mus daugiau suvienis negu atskirs. Ačiū pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau Jūs pasveikinti ir labai džiaugiuosi, kad pateikėte daug svarbių duomenų. Na ir dabar keletą žodžių norėčiau tarti tokių, kurie gal Jums nelabai patiks. <clears throat> Prieš keletą dienų daug parlamentarų gavo laišką iš nusivylusio jaunuolio, kuris rašė savai žodžiais tą, ką jautė, ir pristatė, kokia yra padėtis jūsų valstybėje. Tas laiškas, man atrodo, kelia daug nerimo. Būtų labai gerai, jeigu jūs į tai atkreiptumėte dėmesį, nes tai atspindi, man atrodo, daugumos jaunų žmonių nuomonę. Jūs e, neturėtumėte bijoti plėtros nuovargio. Plėtra yra strateginis ES orientyras ir mes Europos parlamente Tai gerbėme, tam pritarėme visomis išgalėmis, tačiau manau, kad sprendžiant atvirus klausimus turite būti lankstesni, modernesni, maž, mažiau nacionalizmo, mažiau susisiejimos, susisaistymo istorijos įvykiais ir būkite pragmatiškesni, pirmininkas. Ponas Lamsdorfas bus paskutinis kalbėtojų sąraše, daugiau nepriimsiu kalbėtojų, nes turiu priminti, jūs esate, jūs esate, taip, sąrašas yra sudarytas, jūs esate sąraše, bet noriu braukti jau brūkšnį po pono Lamsdorfo pavardę, nes po to vyks dar diskusijos apie Makedoniją. Ponas Kuhan. Ačiū. Nuoširdžiai norėčiau pasveikinti poną Naumovskį. Norėčiau jam asmeniškai padėkoti už tai, kad e, vedė labai atvirą konstruktyvų dialogą visuomet su Europos parlamentu. Turiu tris klausimus. Pirmiausia, dėl politinės padėties prieš rinkimus. Kaip žinome, socialistų partijos boikotuoja parlamentą. Tai yra labai blogai. Nepriimtina. Ir jie grasina, kad nedalyvaus rinkimuose. Vakar buvo paskelbta kad ministras pirmininkas susitiks su opozicijos lyderiu, lyderiais šio klausimu. Taigi, kokia yra padėtis su socialistų galimu dalyvavimu ar nedalyvavimu rinkimuose? Taip pat rinkimų kodekso ruošimas, tai irgi lab, rengimas yra labai svarbu. Gyventojų surašymas neturėtų pakengti rinkimams, nes e, vyks e, panašių laikų. Kitas klausimas - Ohrido susitarimas. Mes manome, kad yra labai svarbus susitarimas ir laikas įrodė, kad jis yra geras. Galėtų tapti pavyzdžių kitie, kitoms regiono dalims. Ką ketinate su juo daryti? Ar kaip ketinate švesti tą 20-ąjį jubiliejų? Ačiū, panas Poseltas. Ja, dank, Ačiū, pirmininkė. Na, norėjau tik pasakyti štai ką kolegams už mane sėdintiems ir kalbantiems apie nacionalizmą. Tai ne vien tik tai valstybių narių, kandidačių privilegija, aš manau. Vis tos tendencijos yra ryškios ir valstybėse narėse. Yra šalių, kurios tiesiog e, nenori kreipti dėmesio tai, kas vyksta. Pone Cenaku, aš tikrai džiaugiuosi, kad jau kalbama, galime kalbėti apie e, dėrybų pradžią, apie užuomasgą ir komisija taip pat pasakė, kad jau galima būti pradėti kalbėti dėrybas. Ir parlamentas, didžiąją daugumą, e, remia dėrybų pradžią. Mes esame uždavę žodinį klausimą Vengrijo, pirmininkaučiai Vengrijai dėl tų dėrybų. ir dėl prašymo komisijai pradėti šias dėrybas. Dabar, kodėl? Kodėl niekas nepradedama? Žinau, kad yra tam tikras blokavimas. Mes norėtumėm paprašyti jūsų, kodėl šitas tarpinis susitarimas neveikia, niekaip neįtakoja dėrybų. Ir dar viena tokia pastabėlė, asmeniška turėčiau. Ponas Hatsimarkaki, uh, Aš manau, kad čia nėra tinkama vieta kalbėti apie ambasadorių ir jo likimą pagarbą ar nepagarbą jam pareikštą. Manau, kad čia jūsų asmenė nuomonė ir tai visai netinkama vieta šiuose diskusijose. Ponas Kamsakos, ačiū pirmininkė. Sveikinu Mm, vicepremjerą, atvykus į mūsų komitetą. Norėčiau keliam, keletą minčių su jumis pasidalinti ir turiu keletą klausimų taip pat. Jūsų šalis vienbalsiai apsisprendė <coughs> tapti e, šalimi kandidatę ir tai reiškia, kad jūsų šalis faktiškai yra ant slengščio Europos Sąjungos ir kandidatės statusas praeitėje buvo sutiktas šalims, kurios buvo veikiančios stabilios demokratijos valstybės, bet jau keletą mėnesių jūsų valstybė gyvena net tokiam silpnam laikotarpiu, tarkime, rengiatės e, rinkimams ir panašiai, kai kurios institucijos nedalyvauja tose pasirinkime rinkimuose. Rink, jokios, be jokios opozicijos. Jūs mėginate išrinkti pir, prezidentą, balsavimo sąrašai yra abejotinos, abejotino patikimumo, yra daug visokių mm, problemų, yra niekaip neišsprendžiamas, nepriimas sprendimas dėl paties balsa, dėl balsavimo teisės diasporai. Taigi Kol kas sprendimų, daug sprendimų nepriimta ir niekas neišsprendė šios didelės problemos. Niekas nežino, kas vyks, niekas negali net planuoti, kas gali vykti. Taigi, dėl visų šitų dalykų, kurie, na, be jokios abejonės turi e, poveikį jūsų galimybę įstoti į ES. Ar pirmininkas nutraukė kalbėtoją, suteikė žodį kitam. Ačiū. Norėčiau pasveikinti ministro pirmininko pavaduotoją ir pasakyti jam, kad parlamentas ryštingai vis dar siekia jūsų šalies narystės. Jūsų valstybė nėra vienintelė, kurią būtų galima kaltinti nacionalizmu, populizmu ar kažkokiais tai totalitariniais, totalitariniais apraiškomis. Tai egzistuoja ir valstybėse narėse. Na, aš norėčiau akcentuoti vieną dalyką. Jūsų europinėme kelyje reikia sustiprinti žmogiškosius iš, išteklius. Administracija neturi būti politizuojama, nepriklausomai nuo to, ko siekia politinės, valdančiosios politinės partijos. Nes jūsų valstybei reikia tinkamos vietos savivaldos, kuri nebūtų įtakojama politikų. Taip pat e, norėčiau daugiau sužinoti, kokių veiksmų ketinate imtis, kad vietos savivalda nebūtų politi politizuojama, atsis, atsispirtų politikų įtakai. Počias Tanakas. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu ministro pirmininko pavaduotoją ECR frakcijos vardu. Esu šešėlinis pranešėjas dėl Talerio pranešimo ir nepritariu ponui Taleriui dėl vieno dalyko. Jis parengė puikų pranešimą, tačiau nėra įrodymų, kad nepakankamai Makedonijos politikai yra atstovaujami Europos parlamente. Priešingai, jūsų vyriausybė labai daug daro, kad jūsų profilis, jūsų įvaizdis sustiprėtų, pagerėtų. Ir mes radome draugų Makedonijoje, čia parlamente jūsų užsienio reikalų ministras ir jūs pats lankėtės. Tai yra nedidelė valstybė ir esate puikus pavyzdys, ką būtų galima padaryti, norint e, kalbėti su europarlamentarais. Taip pat sveikinu jūsų vyriausybę dėl jos pastangų valdyti sudėtingų įtemptų laikotarpių ir labai sveikinu jūsų esu nusivylęs dėl to boikoto ir tikiuosi, kad e, rinkimai išspręs šias problemas. Buvo kalbama apie tai, kad nėra išspręstas pavadinimo klausimas su Graikija, apie tai kalbėjo daug kolegų ir aišku, tai kenkia Makedonijos pažangai siekiant euroatlantinės integracijos. Džiaugiuosi, kad e, jūs dabar nemažai pritraukėte užsienio investicijų, įskaitant ir mano valstybę ir jūsų kompetentingi nedideli mokesčiai ir nedidelė biurokratija yra didelė nauda ekonominė prasme jūsų valstybei, kai yra vis dar nedidelis didelis nedarbas. Dėl Ohrido susitarimo, kai lankiausi jūsų valstybėje, mane suneramino, mane suneramino tai, kad tarp Albanų ir Romų bendruomenės vyroja islamistiškos nuotaikos. Ir aš džiaugiuosi, kad jūsų vyriausybė toliau siekia ES integracijos proceso ir aš tikiuosi, kad e, kuo galima greičiau komisija pradės su jumis stojimo dėrybas. Ačiū, ponas Kirilovas. Like to... Dėkoju, aš taip pat norėčiau pasakyti, pasidžiaugti, kad e, ponas e, Naumovskis atvyko šiandieną ir pasakyti, kad aš pritariu tiems kolegoms, kurie mano, kad dėrybas šią valstybę reikia pradėti kuo galima greičiau, kai tik tai ji bus pasirengusi. Taip pat norėčiau paliesti politinio dialogo klausimą ir pateikti pavyzdį. Pone Naumovski, jūs kalbėjote apie europinę integraciją ir buvo įsteigta Europos integracijos taryba, kuriai, kurioje dalyvauja ir opozicijos atstovai. Mes labai pas, pasidžiaugėme, tačiau gavome informacijos, kad e, opozicijai nėra teikiama informacija apie Europos integracijos procesą. Ar tai yra tiesa ir kodėl taip yra? Dėl ambasadoriaus Farero Aš, kaip ir kolega pranešėjas ponas Taleris, manau, kad kai tik tai yra kritikuojami tam tikri klausimai, iškart susidurėma su reakcija. Aš puikiai pažįstu šį ambasadorių ir, ir sutinku, kad nereikia apie tai kalbėti čia, nes ambasadorius atstovauja Europos komisijai ir visai Europos Sąjungai. Taigi nes nėra toks požiūris teisingas. Ačiū, pane Pak. Jau daug kas buvo pasakyta. Tačiau norėčiau priminti du dalykus. Makedonija tai yra šalis kandidatė, jau seniai ji kandidatuoja. Nemanau, kad regione yra dar kokia nors šalis, kuri taip seniai būtų kandidatė. Uh, Dėl to Graikijoje kyla tokia, na, sumišimas, toks patriotinis sumišimas. Bet Graikijai reikia suprasti, kad in, tarptautinių e, tokių interetninių problemų Makedonijoje nereikėtų puoselėti, jas reikėtų spręsti. Jų nereikia eskaluoti, jas kaip tik reikia mažinti. Socialistai boikotuoja parlamentą, žinome, kokia situacija susiklošiusi Albanijoje, tačiau socialistai sako, kad parlamentą boikotuoja dėl to, kad jų vyriausybė blogai elgėsi su televizija. Kyla ir mokesčių problemų, kyla nekilnojamo turto problemų ir panašiai. Panas Lansdorf. Labai ačiū, aš pritariu poniai Pak. Už Graikijos ribų nelabai kas supranta, kodėl būtent tokia pozicija, o ne kitokia. NATO šalyse taip pat Luksemburgė, Luksemburgo provincijoje Belgijoje, tai nekelia jokių problemų. Reikėtų atsižvelgti į penktą kompromisą, į e, tradi kultūrinės tradicijas, tačiau vis tik tais reikėtų elgtis atsargiai. Albanija taip pat stabdo e, savo, e, taip pat stabdo, kai kalbama apie jos kandidatavimą, tai yra politinis dialogas ir manau, kad tai labai susijęs su politinė kultūra. Vienomis tomeras kalba apie Makedonijos politiką, kuri gali būti sulyginta su nacionalsocializmo politika, kai valdė Hitleris. Ką Jūs apie tai galvojate? Ačiū už klausimus. Pabandysiu atsakyti juos e, tam tikromis grupom, grupėmis, nes buvo panašių temų. Buvo užduota klausimų dėl buvusio ES ambasadoriaus, pono Fore. Pradėsiu nuo pono Šatsimarkakis klausimą, norėčiau Jums priminti kad priešingai nei jūs e, manote, kad ponas Ferė nebuvo tinkamai, e, su juo nebuvo tinkamai atsisveikinta, ne, jį sutiko ir e, su juo kalbėjosi prezidentas, ir parlamento pirmininkas, ir aš. Ir visuose sustikimuose buvo padėkota už jo darbą, buvo įvertinta jo, jo pozityvus indėlis į mūsų europinę darbo tvarkę. Esame įsitikinę, kad ateityje jis irgi pritars mūsų darbo atvarkiais šalyje. Išgyveno daugiau nei penkerius metus ir per tą laiką mes visuomet jį vertiname kaip konstruktyvų ambasadorių, kuris šiek tiek ir kritikuodavo vyriausybę, tačiau mes supratome, kad tos kritinės pastabos buvo teikiamos pozityviais tikslais, tam, kad situacija pagerėtų. Ir už tai jam buvome irgi dėkingi. Kalbant apie politinį dialogą, tiesa, kad opozicija boikotuoja parlamentą. Tokia situacija jau yra keletą dienų. Ir dėl to yra šaukiami iš ankstiniai rinkimai 11 metais, nes nėra kitos es valstybės narės ar šalies kandidatės, kur opozicija boikotuoja parlamentą. Mes manome, kad tokia praktika kenkia mūsų valstybės įvaizdžiui ir mes susitarėme sušaukti iš ankstinius rinkimus. Situacija yra puikiai žinoma ir vyriausybė turi absoliučią daugumą parlamente ir pritarė sušaukti tuos rinkimus. Vakar vyko labai ilgas susitikimas tarp partijų lyderių. Dešimt valandų vyko tas susitikimas. Buvo 30 opozicijos partijų, partijos reikalavimų pateikta ir parlamento dauguma jiems pritarė. Šiandieną yra numatyta rinkiminės komisijos pirmininko išrinkimas. Na ir tikimės, kad visos politinės partijos, įskaitant ir opozicijos partijas, nors jie turi tik 18 vietų iš 120 parlamente. Ir aš norėčiau padėkoti visiems parlamento nariams, kurie iškėlė šią problemą ir kvietė opozicijos e, narius sugrįžti į parlamentą, kvietė savo socialdemokratus partnerius sugrįžti į parlamentą. Taigi, žengdami link e, abipusiškai pritartų, visiškai primtinų darbo tvarkės elementų mes ketiname skelbti tuos rinkimus birželio mėnesį ir tikimės, kad opozicijos nariai jau neboikotuos parlamento, uh, Parlamentarai, kaip žinote, yra renkami tam, kad atstovautų žmonėms, žmonėms, kurie juos rinko į parlamentą. Buvo keletas klausimų dėl Ohrid pagrindų susitarimo. Norėčiau pažymėti, kad šis susitarimas, jo visapusiškas įgyvenimas yra vyriausybės prioritetas. Tai buvo vienas pavyzdžių, kuris uh, numatė tam tikrus standartus dėl mažumų ir etninių mažumų teisų Balkanų regione. Mes negalime teikti, kad e, Makedonijoje tie patys mažumų standartai yra kaip Švedijoje, tačiau tikimės, kad e, Makedonija būtų galima laikyti Balkanų regiono Švediją, kai kalba eina apie mažumų teisės ir mažumų bendruomenių apsaugą, jų atstovavimą administracijoje, kalbų naudojimą atstovavimą policijoje, armijoje, teismuose ir visose kitose valstybinėse institucijose. Primant sprendimus, e, jų yra ir parlamente, ir vietos savivaldose. Taigi, manau, kad kartu su visų politinių partijų atstovais, netgi tais, kurie atstovauja mažumų bendruomenėms, mes e, visi kartu pažymėsime dešimtasias Ohrido susitarimo metinės kartu ir vyriausybė, ir prezidentas e, numatęs yra tam tikrų įvykių tai progai ir mes toliau akcentuojame, kiek svarbus yra šis sutarimas ir skleidžiame to susitarimo dvasę ir centriniu, ir vietos lygmeniu. Tai yra tas susitarimas, kuris buvo naudingas visoms bendruomenėms, ne tik mažumų. Ir džiaugiamės, kad kol kas nekilo problemų dėl susitarimo įgyvendinimo ir ketiname toliau taip dirbti ir ateityje. Keletas klausimų buvo dėl pavadinimo ir galimų planų. Pone Janakų, pone Kopa, Kamucakus uždavė šios klausimus. Norėčiau pabrėžti, kad Makedonijos vyriausybė ketina toliau ieškoti abipusiškai priimtino sprendimo, būtent dėl to, kad tai yra europinės ir euroatlantinės integracijos neatskiriama dalis, nes dėl to, e, dėl to ginčio vilkinamos mūsų dėrybos ir dėl to mes norime surasti sprendimą, kuo galima greičiau. Tokį sprendimą, tai būtų kompromisinis sprendimas. Tai reiškia, kad reikia atsižvelgti į abiejų pusių poziciją. Sprendimas, pasiūlymas dėl sprendimo, kai yra atsižvelgiama tik į vieną pusę, nėra kompromisinis sprendimas. Sprendimas ar siūlymas kai yra šimtų procentų remiama tik viena pusė, negali būti pristatomas kaip kompromisinis sprendimas ir nebus priimtinas Makedonijos piliečių, piliečiams. Mūsų vyriausybė ketina ieškoti nuoširdaus mm, sprendimo bendradarbiaujant geroje valioje su Graikija. Graikija turėtų būti ta valstybė, kuri turėtų remti šalies europinę integraciją. Būtent dėl to, kad Graikija yra seniausia ES valstybė narė tame regione ir dėl to, kad labai smarkiai prisidėjo prie europinio solidarumo principo. Ir tai yra labai svarbu visoms kitoms regiono valstybėms. Taip pat Makedonijos narystė ES ir NATO būtų taip pat svarbi ir reikalinga Graikijai ir Graikija yra ir ES, ir NATO narė, ir mes kartu galėtumėme e, vykdyti bendrą politiką tų, tų dviejų organizacijų atžvilgių, tai yra juk bendrasis regionas. E, buvo, esame atskiros valstybės, bet esame kaimynės ir turime kartu siekti bendros mūsų piliečių ateities. Tarpinis susitarimas buvo paminėtas pono Posalto. Tai yra susitarimas, kuris buvo pasirašytas 95 metais, kai Makedonijos Respublika susitarė be kita ko pakeisti nacionalinę vėliavą, valstybinę vėliavą ir susitarė neblokuoti, buvo sutarta neblokuoti mūsų valstybės narystės tarptautinėse organizacijose. Šis susitarimas buvo pasirašytas tuometinio užsienio reikalų ministro pono Papujesko, kuris dabar yra Graikijos e, prezidentas ir mes suvokiame, kad Graikija suvokė, ką pasirašė tuo metu. Mes matėme, kad mūsų kaimynų veiklai, veikla 2008 metais NATO viršūnių susitikime taryboje ne visiškai atitiko Ohrido pagrindų starimo nuostatoms. Dėl to ir buvo kreiptas į teising, tarptautinį teisingumo teismą, apie tai buvo irgi klausimas. Mes tikimės, kad e, svarstymai prasidės kitą savaitę. Na ir pagal teismų praktiką turėtų met, metų gal gale būti primtas sprendimas. Koks jis bebūtų, mes ketiname jį gerbti, jo laikytis, tikimės to iš kitos pusės. Tai yra teismo byla ir mes nenorėtume daugiau e, jos komentuoti, kol nėra priimtas sprendimas. Keletas klausimų dėl padėties žiniasklaidoje. Kaip jau minėjau, žanginėme žodyje, pastaraisiais metais atsirado vis naujų žiniasklaidos įmonių veikiančių mūsų valstybėje, elektroninės žiniasklaidos, spaudos bendrovių. Rezoliucijos projekte teigiama, kad e, esame sunerime dėl neskaidrios žiniasklaidos priemonių nuosavybės. Per keletas, kel, pas, pastarosiomis savaitėmis viena, vienas atvejis e, susilaukė daug susidomėjimo visuomenėje. Norėčiau priminti, kad e, Makedonijoje, kaip kitose valstybėse, visi teisiniai subjektai privalo mokėti mokesčius. Jūriniai subjektai privalo mokėti mokesčius. Ta daro ir piliečiai, ir žiniasklaidos įmonės. Ir mokesčių inspekcija per pastaruosius penkerius metus sustiprino kontrolės veiklą 90 įmonių, kurios vykdo žiniasklaidos veiklą, elektroninės žiniasklaidos ir žiniasklaidos spaudos veiklą ir keliais atvejais buvo, suras, buvo surasti mokesčių vengimo elementai. Du, dvi, du nacionaliniai televizijos kanalai gavo baudas. 300-200 tūkstančių eurų jie sumokėjo tas baudas. Ta padarė ir kiti jūriniai subjektai valstybėje. Ir dėl to jokių protestų nekilo, kadangi buvo įrodyta, kad nebuvo sumokėti mokesčiai. Yra dar vienas nacionalinis televizijos kanalas, kur dabar vyksta tikrinimas. Ir norėčiau priminti, kad Makedonijos įstatymas, žiniasklaidos įstatymas yra nukopijuotas nuo Vokietijos įstatymo ir ten yra tos pačios taisyklės dėl mokesčių mokėjimų. Ir mokesčių generalinis direktoratas Europos komisija yra nuolatos informuojamas apie mūsų mokesčių inspekcijos veiklą, ir apie tai, kokie patikrinimai yra atliekami žiniasklaidoje dėl mokesčių sumokėjimo. Vienas nacionalinis televizijos kanalas buvo tikrinamas pastarosiomis savaitėmis ir naujausi duomenys, mokesčių inspekcijos duomenys rodo, kad 9 milijonai eurų nėra sumokėta mokesčių per pastarosius penkerius metus. Mes manome, kad nors tai yra žiniasklaidos įmonė, juridinis asmo, bet vis tiek privalo juk mokėti mokesčius valstybei. Taip pat norėčiau priminti, kad visuomet nacionaliniai televizijos kanalai vykdė transliacijas ir visuomet buvo leidžiami laikrašiai, spauda valstybėje nebuvo nutraukta niekuomet ta veikla nei vienai dienai. Mes ketiname kovoti, kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir mokesčių vengimu, korupcija taip pat. Ir nėra jokių priežasčių kažkam leisti nemokėti mokesčių jeigu tas juridinis asmuo vykdo atitinkamą veiklą, teisme yra byla ir mes vyriausybė negalime, aišku, įtakoti niekaip teismų sprendimo, mes tiesiog e, priimsime ir įvykdysime teis, teismo primtą sprendimą, jeigu to reiks ir jeigu to paprašys vyriausybė. Taip pat buvo užšaldytos vienos vieno teisinio subjekto sąskaitos, tai yra nacionalinė televizija. Norėčiau pasakyti, kad sąskaitos užšaldimas yra teisinės sistemos dalis ir visą tai numatyta visų valstybių narių įstatymuose. Teismas gali užšaldyti sąskaitas. Ta gali padaryti teismas ir Prancūzijoje, ir Vokietijoje, ir Graikijoje, ir Italijoje, ir Niderlanduose, ir Ispanijoje, Junktinėje karalystėje, Švedijoje ir Belgijoje. Sąskaitų užšaldimas yra viena priemonių, kuri yra plačiai taikoma teismų, jeigu reikia už, už, už garantuoti tam tikrą sumą, kuri vėliau reikalinga teismo procese. Keletas klausimų. Dėl gerų kaiminių santykių. Ponas Kovačiavas apie tai kalbėjo, kiti kolegos. Makedonija viešai skelbė ketinimus e, kurti gerus kaiminius santykius su visomis šalimis, įskaitant Graikiją, Bulgariją, Albaniją, Serbiją ir Kosovo. Makedonija yra vienintelė valstybė regione, kuri neturi jokių e, ginčių dėl sienų, pradant Sloveniją, baigiant Kipru. Nėra jokių ginčių dėl sienų. Ir Makedonija pirmoji valstybė, kuri sienų demarkavimą baigė prieš keletą metų, nustatė sieną su Kosovu. Daugeliu atveju teigiame, kad e, tai yra svarbu visoms valstybėms e, palaikyti tuos gerus kaiminius santykius ir esame pasirengę gilinti tuos santykius, e, konstruktyvius santykius, ypatingai su ES valstybėmis narėmis, tokiamis kaip Graikija ir Bulgarija. Yra nemažai svarbių abiems šalims klausimų tiek ir su Graikija, ir su Bulgarija, ir tai turi būti akcentuojama bendroje mūsų, kalbant apie bendrą mūsų europinę ateitį. Taip pat buvo klausimų dėl administracijos. Makedonija kaip, Makedonija, kaip ir visos kitos postkomunistinės valstybės, turėjo problemų su administracija anksčiau, nes anksčiau administracija buvo suvokiama kaip komunistų politinės partijos administracinis flangas. Tačiau per pastarosius metus buvo dėta daug pastangų, kad situacija pagerėtų. Nuo 2008-2009 taip pat vyriausybė inicijavo ir pakoregavo įstatymus dėl administravimo kar kartu su komisijos ekspertais ir ekspertais iš Sigmos. Tai yra grupė, kuri dirba Europos komisijoje. Pagerinome tuos pakeitimus tam, kad būtų įdėkta atitinkama sistema, kad nebūtų daroma politikų įtaka valstybės tarnybai. Tai yra svarbus vyriausybės prioritetas. Nuo sausio pirmosios dienos yra įsteigta atitinkama administracinių reformų ministerija. Tai buvo anksčiau informacinės visuomenės ministerija, dabar ši ministerija atsakinga už administracijos reformą. Ir tikimės, kad ateinančiais e, metais e, pamatysime apčiopiamų rezultatų šioje srityje. Taip pat yra įstatymų paketas parlamente, kurio tikslas vykdyti reformą, įvertinti, įvertinti valstybės tarnybą. Taip pat yra, buvo bendrai sutarta dėl pakeitimų su įvairių ES valstybių narių ekspertais. Buvęs Slovenijos administracijos ministras yra ilgalaikis mūsų vyriausybės ekspertas, kuris būtent padeda administracijos reformą. Esame jam labai dėkingi. Esame dėkingi visoms ES valstybėms narėms, kurios prisidėjo prie šių darbų. Taip pat buvo klausimų pono Kirilovo užduotų dėl nacionalinės Europinės integracijos tarybos. Norėčiau pasakyti, kad per pastarosius dviejus metus vyriausybė pirmąjį kartą laiku pateikė tą trimėnesinę informaciją parlamentui kitoms institucijoms pateikė tikslę informaciją apie teisės aktus ir kitus su Europinė darbo atvarkė susijusius klausimus. Europinė darbo atvarkė mūsų vertinimu nėra politikos dalis. Tai yra bendras dalykas visoms politinėms partijoms, visoms etinėms šalies grupėms. Tai yra tai, ko mes turime kartu siekti ateityje ir mes nematome reikalo uh, apnuodyti tos europinės darbo tvarkės kasdienę politiką, jeigu jaučiame gero, geros valios apraiškas visose politinėse partijose. Tikimės, kad tai bus ir ateityje. Dar buvo klausimas, kurį uždavė ponas Kumutsakos. Ar Graikiją reikia kaltinti dėl visko? Ir buvo išsakytos pastabos mūsų premjerui, kelios pastabos dėl planų kaip būtų galima ateityje užtikrinti tą suvestinį pavadinimą. Aš nemanau, kad Graikija kada nors kaltinome dėl problemų mūsų valstybėje, bet Europos komisija, kaip žinome, du kartus iš eilės rekomendavo, kad šalis turėtų pradėti dėrybas dėl narystės ir žinau, kad visos NATO valstybės pritarė tam, kad šalis tenkina jau reikiamas sąlygas ir gali gauti kvietimą tapti visapusišką NATO nare viena valstybė narė šioje organizacijoje prieštaravo mūsų narystiai NATO ir žinome, kuri yra ta valstybė. Nereikia jos dar kartą minėti. Taip pat daug jau kas yra nuveikta sprendžiant ginčą. Kaip žinote, pradžioje Graikija prašė suvestinio pavadinimo, kad valstybė neturėtų vadintis Makedonija, kad būtų suvestinis pavadinimas. Taip pat buvo teigiama, kad reikalinga geografinė nuoroda tame pavadinime. Na ir po to prieš NATO viršūnių susitikimą ES tarpininkas e, siūlė res, Makedonijos Respubliką, nors Graikija atmetė, nors tai buvo suvestinis pavadinimas su geografinė nuoroda. Po to buvo reikalavima, kad būtų suvestinis pavadinimas su geografinė nuoroda ir geografinė nuoroda uh, turėtų būti atitinkama. Ir dabar dar vienas reikalavimas - suvestinis pavadinimas, geografinė nuoroda. Ir kiti reikalavimai. Ir mes matome, kad visi tie reikalavimai iš tiesų siaurina kompromiso erdvę, kad ta erdvė tikrai nedidėja. Nesvarbu, nesvarbu, kai bus išspręstas šis pavadinimo klausimas, Graikija tikrai nepralaimės. Tai nėra istorijos, geografijos dalys ar Europinės Euroatlantinės integracijos, ar piliečių ateities klausimas. Tiesiog susiklostė tokia situacija ir kažkas čia paminėjo būtent Luksemburgo atvejį Belgijoje. Yra Luksemburgo valstybė ir yra Luksemburgo regionas Belgijoje ir jie ne, dėl to nesiginčia. Priešingai tos dvi valstybės bendrai dirba savo politinių ekonominių santykių labui ir sėkmingai tą daro. Mes manome, kad tai turėtų tapti modeliu, e, pavyzdžių, kurį turėtų pasitelkti Makedonija ir Graikija, sprendžiant dvišalius klausimus Balkanų regione. Taip pat yra dar vienas atvejis - ES valstybė narė, regiono valstybė. Dvišaliai, dvišalės problemos neleido Kroatijai tęsti dėrybų. Tačiau tos dvi šalys, Slovenija ir Kroatija, Slovenija yra naujoji valstybė narė, Kroatija šalis kandidatė, galiausiai susitarė, kad Kroatija turėtų tęsti dėrybas ir buvo išspręsti dvi šaliai ginčiai. Mes taip pat manome, kad jeigu yra nuoširdus noras iš abiejų pusių siekti sprendimo, tikimės, kad tai bus ir mūsų dviejų valstybių atveju. Dar norėčiau pakartoti, kad Makedonijos Respublika niekuomet neketino siekti kažko ypatingo nei centrinės ar rytų Europos valstybės. Mes, aišku, norime tai tenkinti tuos pačius kriterijus tam, kad tinkamai pasirenktumėme stojimui Europos Sąjungą ir kad kartu su kaiminėmis, kurios jau yra Europos Sąjungoje, Graikija, Bulgarija, galėtumėme dirbti iš vien ir politinius tikslus, politi, siekti politinių tikslų regione. Jeigu kažko nepakomentavau, tuomet e, dar galėčiau tai padaryti. Ilustracijos procesas. Procesas buvo, vyko vidurio ir rytų Europoje anksčiau. Vyriausybė priėmė sprendimą priimti iliustracijos įstatymą. Jis buvo patvirtintas parlamente. Jis pakoregavo veikiantį teisės aktą ir jo siekis išspręsti tuos klausimus, kurie buvo keliami anksčiau, ypatingai kalbant apie komunistų slaptosios žvalgybos darbą, kaip ir buvo kitose postkomunistinėse valstybėse. Aišku, yra tam tikrų bylų, kurios priklauso būsios Jugoslavijos e, slaptai žvalgybai ir yra Belgrade. Taigi ieškosime teisinio formato, kaip būtų galima gauti tuos tas bylas ir keistis bylomis. Tačiau panašu, kad tai neturėtų sukelti problemų ir apsikeisime tomis bylomis. E, jo žodžiais jis nebuvo teisingai pacituotas ir tikrai neketino lyginti kažko su holokausto memorialu, kuris e, pasatytas Kopijoje. Tiesiog žiniasklaida neteisingai jį pacitavo. Labai ačiū. Trumpai. Jei teisingai supratau, Tai ministras ir kiti kolegos minėjo 2008 metų NATO sprendimą. Jūs sakote, kad ne visi NATO nariai sutiko su Graikijos pozicija. Ir kadangi Graikija su, su kitais nesutarė, tai jokio sprendimo priimta ir nebuvo. Norėčiau pabrėžti, kad po, die, po keletos dienų teisingumo, e, e, tiksliau, Hagos tribunolė bus priimtas tam tikras sprendimas ir tas sprendimas turi būti priimtas vienbalsiai. Jis neatspindės Graikijos pozicijos, e, tai būti, turės būti vienbalsis sprendimas ir kai viskas bus teisingai e, sustiguota, tada šalis galės prisijungti prie NATO. Aš manau, kad visai nepaslaptis, kokia šalis pasipriešino. Man atrodo, kad mūsų šalis atitinka visus kriterijus tapti NATO nare. Bei dėl vieno dalyko negalėjome tapti NATO nare, bet jūs visi žinote dėl ko. Ačiū ponui viceministrui, viceministrui, vicepremjerui, atsiprašau. Ačiū visiems už tai, kad dalyvavote diskusijose. Toliau taip pat vyks diskusijos Makedonijos klausimu. Yeah, yeah, yeah, sure. It's a public debate, so you're welcome to stay. Okay. Okay. Yeah. Now, uh, Kolegos, tęskime darbą. Dabar aptarsime vėlgi pranešimą dėl Makedonijos, pažangos ataskaitą dėl Makedonijos pasirinkimo narystėje. Ponas Taleris, jam žodis. Thank you. I mean, it's not uh, polite, you know, that you should speak only with Mr. Kukan instead of sharing it with us. So. Nėra teisinga, kad jūs tik su pono Kukanu kalbatės. Kiek turi 10 minučių valandą? Listen, look, if, if we finish yeah. this debate by 11.30, sure. it would be okay. Jeigu pusė 12 baisime diskusijas, bus viskas tvarkoj. 3 minutės. Jums skiriamos. Ačiū, ponė pirmininkė. Turėjome labai gerą galimybę išklausyti aukšto Makedonijos vyriausybės pareigūno ir galime dabar tęsti darbą dėl šių metų rezoliucijos dėl Makedonijos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie labai aktyviai siūlė rezoliucijai pakeitimus. Man atrodo, kad mums sėkmingai pavyko padirbėti su šešėliniais pranešėjais ir surasti geriausią galimą rezultatą. Būtent įtraukti, kuo galima daugiau kompromisinių pakeitimų, apjungiant kolegų siūlomus pakeitimus. Tokiu būdu pagerinti rezoliucijos tekstą. Norėčiau dar kartą pakartoti, kad didelė dauguma parlamente laikosi pozicijos būtent pasiūlyti, kad ES pradėtų dėrybas dėl visapusiškos narystės Respublikos Makedonijos e, nedelsant. Yra du tokie pasiūlymai iš komisijos pusės ir mes pritarėme šiam siūlymui, šiam sprendimui. Ta, tą darėme jau keletą metų. Yra keletas klausimų, kur bandome nusiųsti aiškesnius signalus bičiuliams Makedonijoje. Norėčiau jiems patarti, jų paprašyti ir viltis, kad jie atsižvelgtų į tą sąrašą ir suvoktų, ko iš jų tikimasi kad jie galėtų tenkinti Kopenhagos kriterijus, ir visus kitus, ir kad visi kiti klausimai būtų išspręsti šaliai kandidačiai artėjant prie visapusiškos narystės. Neturiu laiko pristatinėti kompromisiniams pakeitimams de detaliai, tačiau norėčiau pasakyti, kad yra 14 tokių pakeitimų. Maždaug dešimtys pakeitimų yra įtraukta į kiekvieną tą kompromisinį pakeitimą. Ir aš prie jų rašau pliusą. Tai reiškia, kad pritariu ir kitiems keliams pakeitimams, kurie yra pasiūlyti ir nepatenka į kompromisinius pakeitimus. Pirmajame kompromise mes kartojame, kad dvišalės, dvišalės problemos turi būti išspręstos abiejų pusių draugiškoje kaiminiškoje dvasioje, atsižvelgiant į bendrus ES interesus. Tai yra labai svarbu. Pirminėme tekste yra kreipiamasi į vyriausiasius pareigūnus ir vyriausiai galiotinę ponę Ashton bei komisarą atsakingą už plėtrą aktyviau spręsti šią problemą, kuri tampa kliūtimi. Tai yra tam tikra Berlyno siena, kuri blokuoja jau šešerius metus Makedonijos narystę dėrybas. Tai būtų labai svarbu ir regionui, ir Makedonijai, ir visai Europos Sąjungai. Tiek būtų iš manęs. Iš, atidžiai išklausysiu jūsų kolegų komentarų ir tikiuosi, kad galėsime tęsti tą veiksmingą darbą ir ateityje. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Pone Janaku. No. Nu, a, Mr. Kukan. Sorry. Ponas Kukan pirmiausia. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Taleriui, už atliktą darbą, rengiant pranešimą ir taip pat kolegoms už tai, kad pateikė pakeitimų. Tikiuosi, kad komitetas pritars šiam geram, gerai subalansuotam e, pranešimui, nes šiai valstybei reikia padrasinimo šiame integracijos procese. Nes ji dėrybos buvo sulaikomos per ilgai ir jeigu taip bus ir toliau, tai gali sukelti nusivylimų ir įtampos valstybėje. Sprendimas turėtų būti pozityvi darbo tvarkė. kuri be jokios abejonės turi būti europinė darbo tvarkė. Taigi džiaugiuosi, kad pranešime prašoma, prašoma, kad taryba pradėtų stojimo dėrybas. Visgi yra nemažai problemų, kurias reikia išspręsti šiame procese. Reikia sukurti sąlygas, kur palankės problemams išspręsti. Nerima kelia tam tikri įvykiai pastaruoju metu, na ir aišku, būsimi rinkimai bus dar vienas išbandymas valstybei. Mes tikimės daugiau pažangos vieš, viešosios administracijos teismų, kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija srityse. Taip pat tikimės, kad ir pavadinimo klausimo problema bus išspręsta. Manau, kad e, suradome puikų pagrindą kompromisiniams pakeitimams su kitomis politinėmis frakcijomis. Tačiau pažadėjau paprašyti pakoreguoti antrąjį kompromisinį pakeitimą, kur prašau atskiro balsavimo tai daliai. Įtampai dėl etninių, tarp etninių bendruomenių. Tiesiog prašau išbraukti tą dalį, o likusis pakeitimo tekstas liktų toks pats. Dabar dėl septintojo kompromisinio pakeitimo. Makedonijos valdžios institucijos, norėčiau išbraukti žodį Makedonijos ir būtų štai koks tekstas – tiesiog valdžios institucijos. O kita pakeitimo teksto dalis liktų tokia pati. Ačiū. Ačiū. Mrs. Janaku, please. Ačiū, pane Džanaku. Dėkoju, pirmininkė. Iš tiesų, pono Talerio pranešimas išlaiko tam tikrą pusiausvyrą, tačiau yra ir kitokių elementų. Aš nesakysiu to, ką jau turėjau progos paminėti. Mūsų kontrapranešėjas panas Kukanas kai kuriuos iš tų punktų įtraukia, mes tai pastebėjome ir bet kokiu atveju reikėtų Makedonijos etninės Makedonijos savoką išbraukti visame, visame pranešime, niekur to išsireiškimo nevartoti. Šalia to yra prašoma, kad būtų nedelsiant pradedamos dėrybos. Aš manyčiau, kad reikėtų pažymėti tai, kas buvo sakyta anksčiau, nes e, dėrybos savaime suprantama yra parlamentą liečiantis dalykas, tačiau ne vien tik parlamentą, dar ir tarybą. Ir um, jeigu ketina stoti naujų narių, tai viskas priklauso dar e, valstybių vyriausybėms. Juk tai yra ekskluzyvinė teisė tenkanti valstybei ir jos vyriausybei. Kiekvienai valstybei ir jos vyriausybei. Graikijos vyriausybė nesutiks pradėti dėrybų, jeigu pavadinimo klausimas nebus išspra, išspręstas. Kai kas mano, kad Graikija pažydė e, kad e, Makedonija pa, pa, pažeidė tarpinį susitarimą, tačiau Makedonija mano, kad niekada to e, pavadinimo ne iškraipė. Hagoje klausimas bus keliamas. Bet jeigu graikai šiuo klausimu bus neteisingai spaudžiami, tai buvusi Jugoslavijos Respubliką Makedoniją ir toliau nebeįsipaišys į tą procesą, todėl aš manau, kad mes turime visi nukreipti žvilgsnius ir pastangas vieną kryptimį. Turiu pastebėti, kad prieš kurį laiką EPP biuras biure apsilankė jungtinių tautų generalinis sekretorius. Buvo paklaustas sekretorius dėl konkretaus pasiūlymo, kuris buvo pateiktas Graikijai. Graikija tam pasiūlymui pritarė, tačiau partnerė Graikijos nesėmė jokių veiksmų. Ir užuot prašius, nedelsiant pradėti dėrybas, geriau reikia paprašyti vyriausybės laikyti savo įsipareigojimų ir tai, kas priklauso vyriausybei daryti kitaip, kad ji darytų kitaip. Nes kitaip aš neįsivaizduoju, kaip gali vykti sėkmingai dėrybos su ES. Pone Kopa. Ačiū pirmininkė. Ponui Taleriui norėčiau padėkoti ir pasveikinti jį, nes pranešimas iš tiesų labai išsamus, labai atviras. Tas pranešimas buvo pateiktas mūsų komitete diskusijai. Aš manau, kad jame atsispindi situacija visais lygiais, e, kokia situacija buvo ir yra buvusioje e, Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, bet kokiu atveju pritariu ponui Kukanui. E, Pavadinimas taip pat yra dalykas, dėl kurio tariamas jungtinėse tautose ir reikia remtis tokią praktiką, kokią susiko, susiklosti m, mm, praeitais e, keliais metais. Tiesiog reikėtų pasakyti, kad jeigu jau kalbame apie valdžią, tai reikėtų rašyti visur, kad kalbame apie buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos valdžią. Ponas Posiltas. Žinome, kas vyksta realiai ir turime prie viso to prisitaikyti. Tačiau norėčiau pasakyti, kad ES nevyksta diskusijos dėl valstybės pavadinimo. Ši valstybė Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje vadinasi Makedonijos Respublika. Niekam dėl to problemų nekyla. Vienintelė problema, e, dėl kuriai kyla problemų, yra ta valstybė, kurią žinome, bet tai yra dvišalė problema. Ir dėl to vis tik tais ta problema tapo ir mūsų problema, bet mes nenorime, kad ji būtų ta problema, kuri sutrukdys stojimo dėrybų pradžią. Mano nuomonė tokia, kaip sakė parlamentas ir daugelį diskusijų sakė parlamentas, kad dabar jau tikrai pats laikas tas dėrybas pradėti noriu pakartoti, nors jeigu tai ir atrodo e, sunkiai pasiekiamas dalykas, tas dalykas neturi būti dvišalis. Tas ginčas neturi būti dvišalis. Iki pat dėrybų pabaigos, iki pat stojimo sutarties kaip kad Slovenijos ir Kroatijos atveju, tą klausimą galima spręsti ir rutuliuoti. Aš esu pranešėjęs, bendra pranešėjęs Kroatijos klausimais mm, buvo. Ne, nebuvo tokių dalykų nustatyta, kad tarp Kroatijos ir Slovenijos turėtų būti išspręstos visos problemos iki dėrybų pradžios. Dėrybos prasidėjo, tada problemos ir buvo išspręstos. Pone Talerį, ar norite sureaguoti į tai, ką sakė kolegos? Ačiū už visas pastabas, už visas išsakytas pozicijas. Manau, kad žinome visi to Makedonijos Respublikos pavadinimo problemą. Niekam tai nepaslaptis, tikrai kažką tai naujo sugalvoti būtų sunku. Buvo pasiūlymų rezoliucijoje ir tikiuosi, kad ES aukščiausiai atstovai dar aktyviau padirbės ir padės abiems šalims susitarti, surasti tinkamą ir priimtiną sprendimą. Nes amžinai tai tęstis negali, juk tai yra padėtis be išeities, tas blokavimas tikrai nėra neutralus, jis labai neigiamas dalykas. Tai nėra kažkoks tai paprasčiausias status quo. Iš tiesų visą tai sukelia begalinę frustraciją ir tai duoda neigiamą įtaką ne tik tais valstybei, bet visam regionui. Tad norėčiau kreiptis į visus ir paprašyti priimti atsakingą poziciją. Beje, lygiai tas pats pasiūlyta ir rezoliucijoje. Laukiu, kai bus nubalsuota šiandieną po pietų, o e, po mėnesio pasižiūrėsime, kas bus plenarinėme. Dėkuoju. Taigi dabar žinome, kaip dirbsime toliau. Tuo ir baigiame diskusijas. Periname prie pono Proveros pranešimo dėl migracijos srautų, kuriuos lemia nestabilumas. Norėčiau, kad kolega pasisakytų. Trys minutės jums skiriamos. Grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau oficialiai ir labai nuoširdžiai padėkoti šešėliniams pranešėjams, nes jie atliko puikų darbą. Jie man pateikė labai vertingų pasiūlymų. Ir visus tuos pasiūlymus įtraukiau į su didžiuliu džiaugsmu įtraukiau į pranešimą. Be kita ko, norėčiau padėkoti kolegoms Kretų ir Keller už e, nuomonės nuodėvę bei libę. Ir taip pat norėčiau padėkoti sekretoriatui, kuris taip pat atliko, atliko didžiulį ir vertingą darbą. Dar norėčiau padėkoti koordinatoriams, nes koordinatorių pasitikėjimo dėka galėjau dirbti su pranešimu, kuriuo tikiu. Ir galėjau dirbti tokioje srityje, kuri man labai patinka. Priežasčių, kurias jau nurodžiau anksčiau, čia nekartojau, kodėl tą pranešimą kuriu. Negryšiu prie pasiūlymų, prie visų ypatybių, to pranešimo, tačiau norėčiau pabrėžti, kad pranešimas yra ypatingai aktuolus atsižvelgiant į įvykius vykstančius Magrebe ir Mašrekė. Buvo pateikta 168 pakeitimai, pasiekti 9 kompromisiniai susit, e, pakeitimai ir bus 3 žodiniai pakeitimai. Jų pateikėjai pasisakys netrukus. Buvo nagrinėjamas dar vienas aspektas. Ta aspektą aptarinėme labai ilgai. Libija ir e, pamatų susitarimo tarp Libijos bei ES panaikinimas. Tai vyko dėl visiems mums puikiai žinomų priežasčių. Būtent dėl to, kad Libija yra ypatingai nestabili. Galima pareikšti tokį pageidavimą, ko gero, kad šitame pranešime būtų paminėta, jog dėrybos galės būti pratestos, kai Libija vėl laikysis žmogaus teisų, kai tų, ta žmogaus teisės gerbs iš, iš naujo. Toliau būtinybė surasti pusiausvyrą pranešime, nes daugiausia ten buvo minimi migracijos rautai e, iš pietin, nuo pietinio viduržėmio jūros kranto. Visą tai turbūt reikėtų e, sustiguoti su rytų migracijos rautais. Aišku, reikėtų kažkaip tai e, kitaip turbūt paminėti tuos migrantų strautus, kurie e, yra priversti migruoti, tas tam tikras migrantų grupės. Dar matau pono Antaldo e, salėje. Jis pabrėžė, kad labai svarbus faktorius, dėl kurio migruoja žmonės, yra e, stichinės nelaimės, klimato nestabilumas ir panašiai. Nemanau, kad daugiau ką nors galėčiau pasakyti. Visi žino, apie ką šis pranešimas, tad labai mielai paklausysiu kolegų nuomonių. Ačiū. Ponas Montalto. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, turėčiau padėkoti ponui Proverai Jis sugebėjo susitarti su šešėliniais pranešėjais. Ir nesvarbu, kas skaitytų šį pranešimą, vis tiek pripažins, kad jį geriausiai apibūdintų žodis pusiausvyra. Visi suvokiame, kad migracija yra labai jautrus klausimas. Reikia pažvelgti tik į kelias atskiras valstybės, kur žmonės ir politinės partijos skirtingai vertina tai, kas galėtų patekti į migracijos apibriežtį, taip pat kaip tą problemą būtų galima išspręsti. Ir tos skirtingos nuomonės ES vidaus politikoje sunkiai suranda savo vietą pranešime. Pranešime, kur daugiau kalbama apie užsienio politiką ir kaip užsienio politika turi būti formuojama tvarkantis su migraci, migracijos reiškiniu. Na ir vienas dalykas yra akivaizdus. Mes tikrai labai plačiai pritarėme nestabilumo apibrėž, apibrėžimui. Nestabilumas čia yra esminis uh, žodis e, šiame pranešime. Nestabilumas buvo tas žodis, dėl kurio teko susitarti su įvairiomis politinėmis frakcijomis ir pasiekti pusiausvėros, įskaitant ir gyvalinės, ir žmogaus sukeltas nelaimės, miškų kirtimas, klimato kaita, migracija. Ne vien tik tai politinis nestabilumas kur žodis nestabilumas iš principo reiškia krizę, pilietinę krizę. Pranešime, kaip sakė ponas Provera, ir aš norėčiau padėkoti kitiems šešėliniams pranešėjams, pranešimas buvo parengtas pačiu tinkamiausiu momentu. Dėl to aš pasiūliau pakeitimą, kurį aplenkė įvykiai. Ir savo politiniam patarėjui sakiau, kad teks balsuoti prieš jį dėl to, kad jis tapo jau neaktuolus, kaip visi puikiai žinome. Vėlgi, pasakysiu, kad šis pranešimas, nors Procesas dar nėra užbaigtas, tačiau pranešimo galtinė redakcija mums yra jau daugmaž aiški. Tai yra bandymas su, surasti tinkamiausią poziciją šio labai delikačiu, jautriu klausimu. Ačiū. Dėkoju. Benara Batų. No, no, no. no. Mrs. Lopez, then. Tuomet ponė Lopez, prašau. Ačiū. Norėčiau padėkoti poniu Provera už pranešimą. Tikrai jame labai yra labai svarbu aptarti migracijos rautus. Čia užsienio reikalų komitete, paprastai Libė komitete tokie klausimai dažniau svarstomi ir tuomet akcentuojame daugiau saugumo dalyką. Aš manau, kad mes šį klausimą žvelgiame iš kitos perspektyvos, netgi įdomesnės. Tuo pačiu, nes Reikia spręsti tarptautinės problemas, kurios būtent susijusios su tais imigraciniais srautais ir e, reikia pasitengti mėginti, kaip bendradarbiauti su tomis tranzito valstybėmis, viena vertus ir kita vertus su kilmės valstybėmis. E, aš manau, kad tai, kaip šit klausimas e, analizuojamas, tyriamas, yra labai įdomu. Visi tarptautinės politikos aspektai gali būti aptarti ir būtent per šitą prizmę, nebūtina kalbėti vien tik tai apie saugumą. Ehm, kai dėl manęs, aš manau, kad e, svartant šią problematiką, ne vieną kartą galime konstatuoti tam tikrą neišmanimą, neišmanimą pačių migracijos rautų. Iš tą klausimą mes žvelgiame kaip į grėsmę. Niekada negalvome, kad migracijos rautai gali būti ir atverti ir kitokių perspektyvų. Ir Vėlgi mums e, per šį pranešimą nebuvo leista sudaryta galimybė geriau suprasti migracijos rautų poveikio. Aišku, kad jie turės poveikį ES ateičiai. Noriu pasakyti, kad išsami gili fakto analizė yra labai svarbi, nes dažnai yra sulėmi visi e, pabėgėliai, prieglošio prašytojai, nes e, pagal žemės protokolą Ir, ir tie pabėgėliai, kurie rašo kažkokie prašo laikino prieglapšio, iš, pabėgė iš tų šalių, kurie, e, kurie, tarkim, iš tų šalių, kuriuose vyksta karas. Ir dažnai tiesiog tokie srautai yra su, su, suvienodinami, neišmanant jų specifikos, su, tarkime, e, migracijos srautais, kurie susiria, tarkim, su tiesiog gyventojų mobilumu, su ekonominiais srautais. E, srautais, kurie juda pagal darbo rinkos poreikį. Ir šitie srautai yra taip pat dažnesni, nes pasaulis, kuriame mes gyvename, yra juk globalizuotas pasaulis. Taigi reikia tos išsamios analizės ir reikia gerai, puikiai išmanyti visus, e, visas realijas. Per savo tarptautinius santykius mes turime būtent e, per tas perspektyvą, turime įtraukti mūsų ryšius su kitomis valstybėmis. Ir būtent per tą visiškai kitą perspektyvą mes galime traktuoti migracijos srautus kitaip negu Libė komitetas. Ten jis traktuojam, šie srautai traktuojami kaip grėsmė, o mes kitaip žvelgiame į šią problematiką ir man tai atrodo labai įdomu. Aš sveikinu, kad pranešėjas rado tokį įdomų požiūrio kampą. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad reikia kalbėti ne tik apie migracijos srautus, bet ir apie santykius su tomis valstybėmis kurios susiduria su sunkumais dėl migracijos rautų ir, ir su jomis tiesiog reikia su kilmės ir tranzito valstybėms užmėgti glaudesnius ryšius. Pirmininkas, ačiū, ponas Prataševič. Ačiū pirmininkė. Kolegos, jeigu neprieštaraujate, kalbėsiu lenkiškai. Nes yra vertimas. Pajdę parlament and uh, uh, jeśli mogę rozpocząć uh, swoje wystąpienie od uh, słów. Uh... Taigi jums leidus pradžioje norėčiau pasveikinti autorių, parengus puikų pranešimą, tai yra puikus atspirties taškas. Šis dokumentas, šis pranešimas. Dėrybos praeitą savaitę Strasbūrė vyko labai konstruktyviai, susitikome su šešėliniais pranešėjais, įvairių politinių frakcijų atstovais ir mūsų pozicijos buvo puikiai, puikiai atspindėtos. Kalbu EPP vardu, bet manau, kad kompromisiniuose pakeitimuose yra atspindimi e, politiniai faktai ir įvykiai, kurie vyko tuo metu. Tai yra nuo to, kai buvo pradėtas renkti pranešimas iki šiandienos, šiandien, kuomet aptarėme šį pranešimą. matome svarbių politinių įvykių. Vyksta mūšiai Libijoje ir visi tie dramatiški įvykiai be jokios abejonės turi įtakos pranešimo galutiniam variantui apie migraciją, migracijos rautus, nes migracijos rautai yra tiesiogiai susiję su neramumais šio, šio, šiose pasaulio vietose. Sveikinu pranešėją, kuris sugebėjo reaguoti labai greitai į fakt, besikeičiančius faktus ir pritaikė savo pranešimą ir dabar turime pranešimą, kuris puikiai atspindi realią padėtį pasaulyje. Norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi, jog kelios, džiaugiuosi dėl kelių minčių, ypatingai šiame pranešime. Pirmiausiai ketvirtasis punktas. Kas ten parašyta? Tenais kalbama apie tam tikras sąlygas, sąlygiškumą. Ketvirtajame punkte matome, kad ES pagalba turi būti teikiama laikantis tam tikrų sąlygų. Finansinė pagalba negali būti teikiama naudojantis kitais instrumentais, ar tai būtų bankų paskolos ar kitos ES lėšos to negalime daryti, kol nesame visiškai įsitikinę, ypatingai Afrikos valstybių atžvilgių, kad ten vyksta reformos, kad ten vyksta politinės ir ekonominės reformos. Ir aš manau, kad tie neramumai, kuriuos matome dabar, uh, būtent ir kyla dėl to, kad e, mūsų pagalba nėra teikiama laikantis atitinkamų sąlygų. Mūsų pagalba turi būti skiriama ne tam, kad diktatorių piniginės pūstusi ar ne demokratinių lyderių piniginės pūstusi, bet tam, kad būtų padėta paprastiems žmonėms visuomenėje. Nes jeigu žmonė, žmonės galėtų gyventi padoriomis sąlygomis, tuomet jie nerizikuotų savo gyvybę ir bandytų bet kokiomis priemonėmis patekti į ES kaip nelegalus migrantai. Aš esu iš šiaurės rytų valstybės, valstybės, kuri neseniai įstojo Europos Sąjungą, iš šalies, kurios patirtis nėra labai plati, kalbant apie nelegalę migrantų imigraciją, lyginant mūsų šalį su Ispanija, Graikija ar Italija ar Malta. Lenkijos patirtis šiuo atveju, nelegalios imigracijos atveju, yra labai ribota. Tačiau ši tema mums yra labai įdomi. Pranešėjas pateikė daug rekomendacijų, kaip būtų galima uh, tvarkyti su nelegalia imigracija. Ir mes pritarėme nuomoniai, kad tai yra bendra našta. Visi ES esame, esame atsakingi už šią problemą. Ir kreipiamės į kolegas e, ir bandome puoselėti solidarumo idėją. Tai yra labai svarbi pranešimo vertybė ir tikrai šio pranešimo esu labai patenkintas. Ir dar viena paskutinė mintis, ponė pirmininkė kompromisiniuose pakeitimuose kalbame apie darnų ES sprendimą migracijos atšvilgių, ne tik e, kalbant apie nelegalę, bet ir apie legalę migraciją, nes panašu, kad imigrantų ES reikės. Absoliučiai tai nėra nauja mintis. Tačiau yra Australijos, Naujosios Zelandijos, JAV vykdoma imigracijos politika. Na, o mes turime parengti tinkamą irgi imigracijos politiką. Reikalinga darni e, imigracijos politika. Ir e, atsižvelgiant į tai, kad kitose valstybėse jau imigracijos politika yra įsibėgėjusi, mes galiausiai gausime tik tai beverčius imigrantus. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Προβέρα, έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti poną Proverą, surašęs atlikus puikų darbą. Akivaizdu, kad ši tema yra viena iš tų, su kuria e, vienas iš tokių sunkiausių klausimų, kurį tenka spręsti Europai ir pasauliui. Ir džiaugiuosi, kad kažkas jau drįso pasakyti, kad šitą klausimą galima žvelgti ne tik tai per saugumo prizmę, bet ir per padarinių, ekonominių pasiekmių, socialinių pasiekmių, aplinkosauginių padarinių prizmę. Ir aš manau, kad būtent į tai reikia labai rimtai žvelgti ir ne vien tik tai svarstyti migracijos raudus, e, teorinio, atsiprašau, mm, požiūrių. Nes nepaisant pono Proveros ir kitų kolegų rekomendacijų man vis tik besidaro, kad mes vis dar plaukiame paviršiumi, neįsigiliamą sistemą. O čia juk didžiulė esminė problema, nes ji palies mūsų 20 ateinančių Europos gyvenimo metų. Jeigu gerai supratau pranešimą, daugiau negu 700 tūkstančių jaunuolių 18-25 metų amžiaus, kurie ieško darbo Europoje mums tūksta, trūksta 8 milijonų darbo vietų Europoje. Ir nepaisant viso to, mes turime tikrai didelius migracijos rautus. Kita vertus, Europos taut, taut, tautos sensta. Europos gyventojai sensta. Tas milijonas šešdešimtmečių dabar, po kelių dešimtmečių bus jau 30 milijonų. Taigi statistiniai duomenys yra šiurpinantis, ponas pirmininkė, ir turiu konstatuoti, kad musulmonų e, bendruomenė, kuri, kuri dabar yra maždaug apie milijardo dydžio šiais metais, 2030 metais jau bus viršė 2 milijardų ribą. Taigi tai bus nauja Europa, nauja Europa šiandien kuriasi. Tai tuomet yra akivaizdu, jog, na, akivaizdu, kai tuščia vieta ilgai dyka nebūna ir kuomet ir atsiranda kažkur tuštuma, na, gamta tiesiog nemėgsta tuštumos ir ją užpildo vienai par kitaip. <coughs> Taigi tie migraciniai srautai užpildys tas visas spragas ir aš manau, kad mes turėsime spręsti didžiulius kultūrinius saugumo iššūkius. Turėsime galvoti, kaip visas šitas bendruomenės bus priimtos Europoje, bet to kils klausimas ir sveikatos, ar mes turime tinkamą infrastruktūrų leidžiančių užtikrinti šių populiacijų sveikatos apsaugai mums savo šalies pavyzdį. Tarkime, ligoninėse, vaikų ligoninėse. E, nelegalių migrantų vaikai ten yra apie 80, sudaro apie 80 procentų pacientų. 10 procentų tik tai graikų pacientų yra hospitalizuojami. Taigi matote, kaip apsikeitė sistema, visiškas su, sukretimas. Lygiai taip pat e, ir ekonominių požiūrių, juk šita situacija labai brangiai kainuoja, ligoninių funkcionavimas e, yra pažeidžiamas ir taip pat visas socialinis medicinis draudimo sistema yra neveiksni. Šie žmonės negali sumokėti už gydimą. Na, nenoriu suvarginti, čia cituodamas įvairiausius pavyzdžius, aš suprantu, kad mes rimtai žvelgėme šį klausimą, bet nemanau, kad vien tik tai teorinio lygmens turime laikytis. Mes turime laikytis bendrų, e, suderintų praktinių veiksmų, kad galėtume susitvarkyti su šio reiškiniu ir jį išspręsti, ne vien išspręsti, bet bent jau galėtumėm jį e, su juo sudaroti pakeltą galvą. Ačiū. Ačiū. Pone Provera, apibendrinkite diskusijas. con, ehm, con grande. Mm, Taip, ačiū. Tikrai labai nuoširdžiai noriu pasakyti, kad kolegos nemažai dar klausimų iškėlė, kurios, kurie mano manimu yra tikrai svarbus ir galbūt tikrai nepakankamai buvo iškelti pranešimo tekste. Na, mes turime tam tikrų e, apribojimų dėl galiojimų e, FED komitete ir negalime įeiti į kitų komitetų kompetencijų lauką bet pradėsiu nuo Montaldo pastabų. Mūsų kolega, kolega paminėjo patį pagrindą e, šitos iniciatyvos, šito pranešimo. Mes siekiame išnagrinėti to tartautinio masto reiškinį, istorinį reiškinį, truputėlį pakeisdami tiesiog šio reiškinio nagrinėjimo perspektyvą. Tai yra esminis dalykas. Ir Tikrai kolegos pasiūlytą mintį reikia apsvarstyti, aišku, su politinių frakcijų pritaramu, bet to pačiu reikėtų kovoti su tais išeitiniais pradiniais stereopitais. Pone Romero Lopes taip pat teisi, aš pritariu Jums. Mūsų požiūris visiškai skiriasi nuo kitų komitetų požiūrio. Mes norime nagrinėti šį reiškinį ne kažkokiu tai vienu specifiniu požiūrių. Mes nenorime rodyti pirštu į kažkokius ypatingus aspektus ir apie tai, kaip reikia reaguoti skubiais atvejais. Ne. Mūsų pasirinktas metodas buvo holistinis, globalus. Ir kai jau turėsime nusistatę tą geriausią veikimo būdą, leidžiantį užkirsti kelią tam tikriems reiškiniams, kai kuomet galėsime suprasti, kaip galime padėti toms labiausiai nukentėjimsiams valstybėms, tada turėsime tikriausiai sukelti visą drąsą rimtis tų veiksmų su visomis stipriamis valstybėmis iš visose pasaulio vietose, kurių negalime ignoruoti. Turiu galvoje ir Junktinės Amerikos valstijas, ir Kinija, Rusija. Reikėtų tikrai vengti bet kokios konkurencijos tarp įvairių e, veiksmų šioje srityje, nes kitaip kyla pavojus e, E, tiesiog, na, bereikalo eikvoti išteklius ir nepasiekti keliamų tikslų. Pane Lopes, taip pat jūs buvote teisi, sakydama, kad migracija neturi būti laikoma grėsme. Tai tikrai yra e, bjaurus stereotipas. Priešingai, migracija gali taip pat būti puikus e, na, potencialas tiek ir priimančioms valstybėms, tiek ir kilmės valstybėms. Tiesiog reikia išnaudoti šitą potencialą, reikia sukurti struktūras, kurias padėtų mums pasiekti geriausių rezultatų. Dabar kreipiuosi į kolegą Potaševič. Jis kalbėjo apie tai, kad mes atsižvelgėme į paskutiniausius įvykius pasaulyje. Bet aišku, būtent šio, dėl šios priežasties mūsų komitetas ir yra toks ypatingai svarbus, kalbant apie tokių reiškinių prevenciją. <clears throat> šitie reiškiniai labai priklauso nuo struktūrinių sąlygų. Mūsų komitetas, užsienio reikalų komitetas, būtent yra ta instancija, kuri pajėgia sekti įvykius visose pasaulio vietose ir atitinkamai sureaguoti daug skubiau už kitus, daug greičiau už kitus ir adaptuoti savo siūlomą politiką. <clears throat> Ketvirtoje dalyje mes keliam apie, keliam apie keliamas sąlygas. Mes tikrai puikiai vienas kitą supratome kartu su visais šešėliniais pranešėjais. Čia ne joks šantažas, čia ne joks sąlygų, sąlygų kelimas. Ginant mūsų nacionalinius interesus. Komet kalbama apie sąlygas, čia turime galvoje tai, kad tiesiog visi veiksmai turi būti veiksmingi šių migrantų atžvilgių. Aš tarptautinio bendradarbiavimo reikalais rūpinosi jau kokį 20 metų, tikrai aš gerai išmanau, bet neslėpsiu, kad dauguma išteklių, išleis, kurios valstybės individualiai ar per organ, tarptautinės organizacijas išleidžia, yra tiesiog netinkamai panaudojami, nusėda netose kišenėse, o tie žmonės, kuriems jos yra paprastai skiriamos, jie jų net nemato šitų pinigų. Taigi viska, visas, visa problema yra veiksmingumas tų lėšų panaudojimo net su geriausia pasaulio valia negalėsime gyvendinti puikiausių projektų, jei kai kurie esminiai elementai nėra įgyvendinami. Tarkime, jeigu nėra e, kažkokiu tai prieimo, privažiavimo kelių ir panašiai. Na, daug visokių labai svarbių dalykų čia yra susiję. Dar keletą minučių, pane Primkė, įleisite, nes tai man labai rūpima tema. Sąlygos susijusios su vairiausiam situacijom. Kitai žodžiai tariant, negalime vienodai teikti pagalbą visoms valstybėms, nekreipiant dėmesio į jų e, vykdomą politiką, į jų demokratinius siekius ar, ar, ar būtent atvirkštinius veiksmus. Negalime remti šalių, kurios elgesi kaip dik diktatūros ir ignoruoti, tarkim, demokratijas, nes tokiu atveju mes tiesiog sustiprinsime tuos, kurie valdo valstybės pa, pa, pažeisdami piliečių interesus. Tai man labai svarbus dalykas. Ir tai dažnai pamirštama. Žmogų teisų klausimas ir teisinės valstybės aspektas dažnai yra kažkaip pamirštamas. Na ir baigdamas turiu pasakyti ponui Pataševič, kad taip, pritariu Jums, ES politikos ir teisės turi būti svarbiausias. Kalbant apie nelegalią migraciją, na, tai yra realybė, tai tikrovė, tai yra tas reiškinys, reikia kovoti prieš ją reikia nustatyti legalios migracijos sąlygos, kurios atitiktų tai, ką, ką mes čia neseniai kalbėjome. Kitas kolega kalbėjo apie labai vieną įdomų dalyką, ypač susijusiu su trečio pasaulio valstybėmis. Mes turime galvoti, ko siekia dauguma tų mūsų žemynų valstybių, bet ne tik. Ne tik. Ko mes tikimės iš migracijos? Dažnai norime jaunų, tarkime, migrantų, norime, kad tie asmenys būtų profesin, turėtų profesinį išsilavinimą, kad jie būtų apskritai išsilavinę, mm, apsišvietę, kad jie turėtų tam tikrų savybių, kurie prisidėtų prie mūsų visuomenės vystimosi. Bet, kolegos, tokie kriterijai skatina tiesiog e, pilkų lastelių nutekėjimą ir to šalis, kurios vystosi, būtent stengiasi orientuotis į vystimasi, mes iš jų atimam bet kokią galimybę vystytis, nes pasmerkėme jas na, tam vystimosi atsilikimui, atimdami iš jų e, geriausias smegenis. Na ir baigdamas pasakysiu, kad šitas klausimas iš tikrųjų yra daugialypis socialinis, socialinio, ekonominio, finansinių požiūrių, kalbama ir apie teises, šioje plotmėje, apie vertybės, visuomenės vertybės. Aš tiesiog pamėginau apsvarstyti šitą klausimą kiek įmanoma objektyviau ir aš manau, kad tikrai buvo verta dėti tiek pastangų ir, ir taip jį traktuoti šitą klausimą. Pirmininkas, ačiū. Norėčiau priminti, kad balsuosime šiandien po pietų. Turite nepamiršti. Dėkoju, dabar pereisime prie paskutinio darbo atvarkės punkto. Tai yra 2009 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, trečiasis skirsnis, komisija. Veronika Kaiser pasisakys, prašau. Splendid. Merci, euh, Monsieur le Président. Ačiū, ponas pirmininkė. Ačiū pirmininkė, kad suteikėt man žodį. Dėl tokio klausimo, kur, dėl, kuris nelabai entuziastinga nuteikia paprastai parlamento narius, nes kalbam apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą, bet tai yra labai svarbus klausimas, nes leidžia vis tik tai sutikrinti, ar išlaidos, kurios patyrė institucijos, Europos institucijos, buvo tikrai įgyvendintos, atliktos veiksmingai ir, ir reikalingai, būtent žvelgiant į politinės gairės, į mūsų išsikeltus, mūsų parlamento, Europos parlamento iškeltus tikslus. Taigi, šitas uždavinys yra techninis ir politinis. Techninis, nes reikia techninių požiūrių, čia visas vertinimus rengia auditorumai, visas rekomendacijas teikia, kurios šio požiūriu yra tarp 136 ir 159 puslapio auditorumo ataskaitoje. Na ir politinė dalis, dėl to, kad ir mes turime šiek tiek žodžio teisę šioje srityje ir turime pasakyti tai, ką norime. Na, iš šitų penkių dalių tikriausiai daug čia neišspausime. Noriu pasakyti, kad biudžeto įvykdymas kad čia stengiasi išvelgti į auditorumo, atsiprašau, pranešimą ataskaitą. Ir na, bendra pastaba kad yra tokia, kad bendrai žvelgiant klaidų mažiau lyginant su ankstesniais metais. Yra klaidų, kurios galima laikyti eksante, ekspost klaidomis, bet bendrai žvelgiant situacija tikrai geresnė, tendencija, žodžiu, yra pozityvi ir tai daugiausia lėmė būtent tą teigiamą nuomonę dėl biudžeto įvykdymo. Bet kai žvelgiame į audito rūmo ataskaitą, nereiškia, kad tų klaidų nėra, kad tų pastangų daryta, tai pastangos pradeda duoti vaisių, bet yra dar audito rūmo pastabų, pagal kurias galima spręsti, kad dar tik tai po kelių metų šita tendencija tikrai įsigalės. Ir tikimės, kad tas pagerėjimas bus ilgalaikis. Na, beje, yra daug klaidų vis dar 2009 metais susijusių su išorės politikos bloku ir tos klaidos ypač susijusios su finansavimo tinkamumu ir su mm, įvairiais konkursais. Na, auditorumų e, pozicija yra tokia, kad klaidos turi būti ištaisytos, jos turi, jų turi nebebūti. Bet kai kurios tų klaidų, na, reikia pripažinti, jas reikia toleruoti. Tai yra išskirtinės rizikos klaidos, nes kartais jos yra susijusios su tokiomis situacijos, kurios pačios yra nestabilios, ne, sunkiai prognozuojamos, sunkiai apibrėžimos. Uh, Tai yra stabilumą, kažkokios priemonės, pereinamosios priemonės ir panašiai. Ir čia galima pasakyti, kad, na, šitos klaidos galbūt kartai susijęs su tuo, ko mes politiškai siekiame savo gairėse, dėl to jos yra toleruotinos. O dėl viso kito turiu pasakyti, na, turime gerinti padėtį, turime pasiekti tą nulinį klaidų lygį, bet tik tai ilgalaikėje perspektyvoje. Tai manoma. Dabar kol kas matyti, kad įdėktos priemonės ir, ir, ir, na, leidžia įtitinkamą kryptimį ir komisijos pranešimas yra pozityvus. Noriu padėkoti ponui Liuzink ir ponui Levei, kurios pateikė pakeitimus. Yra tai septyni pakeitimai. Noriu pasakyti, kad, na, kai dėl manęs noriu truputėlį pasiaiškinti. Labai aišku vertinu ponios Liuzink pateiktus pakeitimus, bet jų neparemsiu. Padėjau minusus prie jos dviejų pakeitimų, antrojo ir trečiojo. O kitiems pakeitimams aš visiškai e, pritariu, nes jie tikrai pagerina visą pakeitimą. Dabar antrasis pakeitimas. Pone Sabin Liuzing pateikė pakeitimą, kuris Ne, tai yra politinis pakeitimas. Aišku, sveikintimas, nes yra, yra ir politinis e, aspektas e, to biudžeto vykdymo sutikrinimo e, uždavinyje, bet ES biudžetas turi būti turi padėti vykdyti užsienio politiką, kuris skatintų taiką Ir ten sakoma, kad ES turi būti e, nesmurtinis e, žaidėjas pasaulio arenoje ir panašiai ir panašiai. Nemanau, kad ES kur nors kažkaip elgesi smurtiškai ar, ar, ar piktybiškai. Ir manau, kad yra labai svarbu pasirinkti pilietinius ginčio sprendimo kelius ir veikimo ir dėrybų kelius, bet civilinius kelius. Bet Aš už taip gynybos Europą, bet aš esu už gynybos Europą ir negaliu išimties tvarka ir tarptautinės teisės požiūrių, kaip mes aptarėm Strasbūrę praėjusią savaitę. Negaliu atmesti karinės intervencijos galimybės, jeigu jos tokios reiktų. Nenoriu sakyti, kad ES bus pacifistė, o NATO galės spręsti visas problemas. Ne, aš nepritart tokiai pozicijai. Net nemanau, kad mano frakcija tam pritartų. Taigi aš galiu sakyti taip, tai suprantamas norams, bet negalima atmesti, kad išskirtiniais atvejais kartais galima imtis ir karinių veiksmų. Taigi nenoriu žodinio pakeitimo šiam pakeitimui netgi daryti. Taip kaip dabar suformuoluotas šitas pakeitimas man yra nepriimtinas, jis man atrodo per daug siekiantis. Dėl trečio pakeitimo. Pone Liuzink jį atsijėmė kad bandau išbraukti tai, kad aš e, pripažįstu, kad išimties tvarka kartais galima pripažinti tą klaidos maržą, kad gali būti klaidų ir panašiai. Aš manau, kad tai, jog aš taip sakau, aš nepritariu tuo pačia, paties klaidos darimo principu. Aš norėčiau palikti savo tekstą taip, kaip jis pateiktas pranešime. Taigi tiek norėjau pasakyti, nieko čia daug nėra. Svarbiausias dalykas yra tai, kad pats e, biudžeto įvykdinimas yra teigiamas, jį patvirtinsime. Ačiū. Liuzing. Ačiū, ponė Liuzing. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Frau de Kaiser. Dass... Labai ačiū, pirmininkė. Taip pat ir poniai Kaiser norėčiau padėkoti už tai, kad taip plačiai atsižvelgė į mano pakeitimus. Tačiau man labai gaila, kad jūs negalite atsižvelgti į tuos taikingus aspektus mano pakeitimuose e, paskutinę minutę. Aš manyčiau, kad tai nelabai atspindi to, kuo aš esu įsitikinus ir tai neatspindi mano frakcijos pozicijos. Taip pat norėčiau kalbėti, pa, pakalbėti paskutiniais klausimais, kuriuos jūs iškėlėte, konkrečiai ketvirtoji dalis. Ten kalbate apie išimtį iš tolerancijos. Tačiau jums nepritarčiau, Nes kai kalbame apie klaidų procentą, jūs kalbate apie priežastis, bet tos priežastys yra labai jau bendro pobūdžio. Todėl siūlyčiau tą dalį, ketvirtą dalį išbraukti. Madame de Kaiser. Ar norite sureaguoti, ponė Dekaiser? Would you like to react? No, monsieur... Ne, pirmininkė. Aš gerbiu panos Lūzing poziciją, norėčiau pasakyti, kad tai nėra kažkoks bendras pobūdis, čia išimties tvarka tai dariau. Aš suprantu priežastis e, suprantu jos motyvus, bet mes čia darėme taip, kaip galėjome atsidūrėme ribinėje situacijoje. Ačiū. Priminsiu, kad balsuosime šiandien po pietų. Taigi tuo ir baigiame rytinį posėdį. Susitiksime po pietų trečią valandą. Toje pačioje salėje. Ačiū. Thank you very much. Nice. Arrivederci. Arrivederci. Nice. <laughs>